ieri. Eh. Ecco, sì. Bene, buongiorno. Labą dieną, gerbiami kolegos. Sveikinu susirinkusius į posėdį. Sveikinu poną Potočniką atvykusį į šį posėdį. Išklausysime metinės ataskaitos, kurią pateiks energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros direktorius Albertas Potočnink. Šis asmuo taip pat labai ilgai buvo Europos energetikos reguliuotojų tarybos vadovas. Turime valandą šiai diskusijai. Tad ir pradėkime nuo 20 minučių pristatymą. Paskui galėsim nuspręsti, kaip kolegos pasiskirstys pasisakymo laiką. Mūsų pristatytojai pasiskirstys laiką savo nuožiūro, visi kiti kolegos savo nuožiūro. Labai ačiū pirmininkė už galimybę e, pristatyti jums šį klausimą. Nuraminsiu jūs, dokumentas, kuris jums išplatintas, yra skaidrių E, visas tekstas, pilnas variantas, bet mes galvojame, kad tikriausiai gal jūs nenorėsite, kad visą tą informaciją jums dabar ir perteikčiau, galbūt glaušiau viską pristatysiu, trumpiau, paskui pasistengsiu atsakyti jūsų klausimus. Taigi mano skaidžių variantas bus patrumpintas. Kalbėsiu apie antrąjį bendrą metinį elektros ir gamtinių dujų rinkos monitoringo pranešimą, kurį parengė ACR ir CR pagal reglamento 11 straipsnį. Iš esmės apimame tris pagrindinės rytis, tai yra elektros rinkas, gamtinių dujų rinkas ir mažmeninės rinkas. Čia mes žiūrime taip pat į vartotojų apsaugą ir įgalinimą. Mm. Taigi, um, iš eilės ir apžvelgsiu tas rytis um, savo trumpame pranešime, paskui Roberto pakalbės apie mm, didmeninę mm, pusę. Tai Taigi mes pasižiūrėjome į elektros ir dujų sektorių pasikeitimus 2012 metais ir čia mes turime išvadas bei rekomendacijas padarytas pasirimant mūsų analizę pasiremiant tais rezultatais, kuris jūs turite mm, pakete bei e, ataskaitoje, kurią gausite rytoj. Taigi, elektros rytyje aišku, kad rinkos susijimas yra pagrindinis kainų konvergencijos ir rinkos integracijos variklis – Taigi efektyvus jungčių panaudojimo stimulas taip pat. Jeigu pažiūrėtumėt į 14 skaidrę savo paketuose, pamatytumėt, kad nuo 2008, nuo 2008 metų kainų konvergencija vis didėja įvairiose Europos regionuose. Tai reiškia, kad kainos um, kinta um, labai panašių būdų, panašiose regionuose, išskyrus praeitus metus. Prie to aspekto dar sugrįšime. Iš dalies tai nulėmė atsinaujančių energijos šaltinių ir srautų grandinių fenomenas. Taigi dabar pažvelgus į tą laikotarpį, galvant apie elektros tikslinį modelį, jo gyvenimas išlieka prioritetu, ypač galvojant apie bendrą pajėgumų ir probleminių vietų valdymo modelį ir labai svarbu, kad jis būtų įdėktas kaip galima anksčiau ir greičiau. Tai labai svarbu, galvojant apie ateitį, apie tai, kaip iki 2015 metų užbaigti kurti energetikos bendrą rinką. Dabar jeigu pažiūrėtumėt į 16 skaidrę savo paketuose, pamatytumėt, kokią naudą teikia rinkos integracija, galvojant apie fizinės jungtis ar valstybių narių, kas jau yra padaryta ir kas dar turi būti padaryta, galvojant apie naudos užtikrinimą galutiniam vartotojui galvojant apie rinkos susijimo išplėtimą didesnį nei dabartinė situacija. Uh, Mintis yra tokia, kad didžioji dalis Europos turi būti integruota į rinkos susijimą iki kitų metų pabaigos. Dabar galvojant apie jungtis per sieną, reikia, mm, iš tikrųjų tai yra prioritetas ir daug, daug reikia dirbti toje srityje. Tai, mm, iš tikrųjų elektra perdama per mm, įvairias sienas ir jeigu pažiūrėtumėt 15 skaidriai, taip ir yra centrinėje vakarų Europoje turime daug rinkos susijimo aukštą lygį ir čia jau tas pasakytina apie daugumą sienų tame regione, vis tik tai mm, energijos srautai mm, palyginti su mm, kainų skirtumais yra praktiškai nuliniai. Ir to mes pasiekėme ir mes tikimės per pusantrų metų užtikrinti, kad tai būtų visoje Europoje. Kaip galima greičiau mes to norime, aišku. Mm, pajėgumas nėra yra vienas iš elementų užtikrinant rinkos integravimą Europoje. 15 skaidrėje taip pat įsite. Mes taip pat turime spręsti e, nenumatytų energijos srautų problemą judėjimą ratu ir tą mes pamatysime ypač kaip aktualią problemą 2012 metais iš dalies e, dėl e, būtent energijos tiekėjimo e, ratu problemą. Reikia ir trumpalaikio laikotarpio, ir galaikio laikotarpio sprendimų išsprendžiant tai. Na ir galiausiai didesnė būtų nauda užtikrinta, jeigu būtų didesnė integracija, jeigu būtų nuosekli elektros ir dujų rinkų raida ir jeigu dujų rinkos būtų lankstesnės ir jeigu atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas būtų didesnis. Dabar jeigu pažiūrėtumėm į dujų rinkas, čia vis dar vartotojai mm, negauna didelės naudos, tiksliau praranda e, gerovę, kurią galėtų turėti dėl to, kad rinka yra labai fragmentuota dujų srityje. Tai yra akivaizdu, kad tai yra sritis, kur ypatingas dėmesys yra reikalingas artimiausių metų reikia įgyveninti CMP, tai yra sangrūdų valdymo procedūras ir pajėgumų valdymo procedūras ir abu tie teisės aktai jau yra įsigalioję, taigi iš esmės reikia juos tik įgyvendinti. Taip pat reikia paspartinti. Um, pajėgumų paskirstimo mechanizmo įdėgymą netgi uh, E, nelaukiant, kol tai bus privaloma visoje Europoje. Ir galite pažiūrėti 24 skaidrę. Čia yra jungč, kur jungtis per sieną yra iš tikrųjų, nors ir planai daug didesni panaudoti jos, bet realus panaudojimas yra daug mažesnis. Ilgalaikio laikotarpiu yra užsirezervuoti pajėgumai, tačiau jie nepanaudojami dabar, tai reiškia, kad jie stovi nepanaudoti yra įvairių būdų, taisyklių, kaip tas spręsti ir būtent pajėgumų paskirstimo mechanizmo taisyklės tam ir yra skirtos, tam, kad tie pajėgumai būtų sugražinti į rinką ir realiai efektyviai būtų panaudoti. Taip pat turime skatinti, kad ilgalaikio laikotarpio sutartys būtų konvertuojamos į um, operacijas paremtas mazgais, centrais. Ir čia, jeigu 20 skaidrę pasižiūrėtumėt, čia pamatytumėt, kad vis dar kainų raida labai sėtina su kainomis senomis, senose rinkose. Uh, ir, ir visų vėlavimų. Mes dar nepasiekėme um, dujų sutarčių kaino atsiejimo nuo naftų kaino ir dujų kainos vis dar atspindi trumpalaikio laikotarpio sąlygas rinkoje, nežiūrint visų paskatų dujoms tekėti po visą Europą. Todėl mums reikia parengti taisyklės, kad būtų uh, paskatinta priekyba tarp mazgų, pagrindinių centrų, kad būtų sukurti tokie priekybos regionai, uh, ir kad būtų galima pagerinti, iš tikrųjų suvienodinti netgi iki minimumą kažkokią nustatyti perdavimo tarifams per sieną. Kaip matytume skaidrėje, iš tikrųjų yra dideli tarifų skirtumai. Kartais ties tą pačią, per tą pačią valstybės sieną skirtingomis kryptimis yra labai skirtingi tarifai, o ypač tarp skirtingų valstybių ypatingai. Tai suvienodinimas labai pagerintų situaciją dujų rinkoje, padidintų lankstumą ir elektros sistemoje. Dabar jeigu galėčiau pereiti prie mažmeninių rinkų, e, turiu pasakyti, kad dėje mes matome menkus rezultatus, žiūrint apie tai, kaip yra pereinama valstybėse narėse. Sunku pasakyti, kokios yra priežastis, bet panašu, kad yra tam tikras toks tarsi lojalumas, tarsi. Mm, pasivumas toks nenorima atsisakyti senų tiekimų, o kai galvojama apie perėjimą prie kito tiekimo, tai galvojama, kad tai yra rizikinga, galbūt sudėtinga, laiko daug užtruks. Jeigu pažiūrėtumėm 23 elektrai, 18 dujų valstybių, yra maždaug užtikrinta, kad per 3 savaitės perėjimas turėtų įvykti prie kito tiekėjo. Aišku, kainų mažmeninių reguliavimas vis dar išlieka labai stipra, stiprus. 40 49 elektros, 46 dujų atveju e, procentai rinkos vis dar mažmeninės yra reguliuojami. Ir aišku, kad tai mm, neskatina vartotojų e, e, pereiti prie kito tiekimo ir tai ir dažnai netgi yra kliūtis ir naujiems dalyviams patekti į rinką. Galvojant apie reguliuojančią teisinę bazę, mes žinome, kad yra ir skirtingų teisinių sistemų, skirtingų teisinių bazių, reguliavimo valstybėse narėse. Tai yra problema ir labai skirtingas licencijavimo procesas ir yra valstybėse narėse nekredituotų licencijų. Be to labai apgailėstavome, kad nėra pasiekta daugelį valstybių narių visiško atsiejimo, nėra tai gyvendinti įgyvendinta iki, iki galo ir um, DSO ir mažmenininkai kol kas dar nėra pakeisti. Galvojant apie sprendimus, nestebina, kad šiais metais, kitais metais E, pastebėsime, kad mažmeninės kainos padidėjo daugelį valstybių narių, nežiūrint ekonomikos e, smukimo. Aišku, elektros energijos poreikiai išliko stabilus, dujų poreikiai vis tik tai sumažėjo. Be to, energetikos mokesčiai, kiti mokesčiai valstybės narise riboja um, ko, už um, kainų kinta, kitimą, mažinimą iki 50 procentų, galvojant kalbant apie galutinio vartotojo kainas. Ir perėjimo sudėtingumai irgi ir, ir, ir menkumas, menkas aktyvumas perinant prie kito tiekio irgi labai vaidina didelį vaidmenį. Skaidrumo trūksta, irgi tai veikia kainas. Ir aišku, reikia stiprinti vartotojų informuotumą, stiprinti konkurenciją. Ir galvojant apie galutinio vartotojo kainas, jeigu jos būtų nustatytos žemiau um, tokio lygio, kuris skatina patekimą į rinką, tai aišku, kad konkurencija mažėja. Taigi, mažmeninių kainų reguliavimą reikia panaikinti e, ten, kur jo dar yra daug, kad būtų galima užtikrinti pakankamai didelio lygio konkurenciją. Nacionalinės reguliavimo institucijos turi vaidinti labai aktyvų vaidmenį įgyvendindamos trečią paketą ir užtikrindamos, kad jis būtų vykdomas, beskatindamos vartotojus susidomėti savo teisėmis, savo perėmimo per kito teikėjo galimybėmis. Toliau ir vartotojų teisės turi būti tvirtinamos. Ir ir Vis dar reikia pasakyti, kokios yra išvados, kad labai daug yra skirtumų, galvojant apie vartotojų įtaikomas nuostatas pagal trečią paketą, viso, valstybės analizė situacija labai skiriasi ir var, pažeidžiamas vartotojas yra labai skirtingas valstybėse narėse, kai daug kas net neturi tokio apibrėžimo, tad ir priemonės jiems apsaugoti yra skirtingos. Vienur yra energetikos teisės aktai, kitur yra tik tai socialinis teisinės nuostatos, kai kur e, kažkoks tai tarpinis variantas, bet to ir dėl vartotojo informavimo reikalavimų vykdymas yra labai skirtingas, nors tai yra nustatyta rečiame pakete ir matome, kad ir nepriklausomų ginčių sprendimo mechanizmų nėra visose, ne visose valstybėse narstėje yra 20 yra dujų, 25 tokį, tokie mechanizmai yra elektros energijos atveju. Reikia galvoti, kad tai būtų skirta energijos vartotojams, sektoriams skirtingiems ir be to reikia galvoti apie tai, kaip duomenys yra renkami, nes labai sudėtinga yra palyginti mm, visą mm, situaciją. Reikia užtikrinti, kad būtų daug geriau surenkami mm, duomenys. Toliau dėl išmaniųjų skaitiklių irgi sistemos labai sistingos, labai e, nevienodai yra, kiek kuriuose valstybės narėse padaryta pažangosios įdėgiant, čia 33-36 būtų skaidrės, reikia iš tikrųjų padirbėti toje srityje. Dabar, galvojant apie pagrindinės mūsų išvadas, ką čia mūsų dabar pristatymę reikėtų aptarti, nežiūrint ekonominio nuosmukio pas pastarosius keliarius metus, vis tik tai namų ūkių um, išlaidos energetikai iššau. Galbūt kolegos ne visi tai žino, bet tas procesas toliau tęsiasi. Toliau atrodo, kad didminės rinkos integracija lik ir gerėja, tačiau galvojant apie um, atsinaujančių energijos šaltinių integravimą ar e, energijos tekėjimo ratų mažinimą, tikrai e, tą reikia maž, mažinti, didinti e, integraciją iš e, atsinaujančių šaltinių, kad būtų galima kainų konvergenciją užtikrinti. Ir dar reikia galvoti apie tai, kad reikia daugiau uh, likvidumo dujų rinkose, skaidrumo trūksta, perėjimas um, prie kitų tiekėjų yra sudėtingas, galvojant apie mažmeninės rinkas. Iš tikrųjų, mm, šia problema yra tai, kad reguliuojamos mažmeninės kainos, kad mažai vartotojai žino apie savo teises ir be to dažnai jaučiasi, kad turi būti ištikimi seniems tiekėjams ir mm, dažnai nepasitikė alternatyviais pasiūlymais, galvoja, kad perėjimo procesas labai sudėtingas. Ir dar galutinės tokios rekomendacijos, priešingai komisija sako, gal galvojame, kad reikia užtikrinti visų pirma trečio paketo visišką perkelimą į nacionalinius teisės aktus ir gyvenimą iki galo, um, kad um, tikrai komisija turi ir valstybėms narėms daryti spaudimą, bet ir pačios nacionalinės reguliavimo agentūros turi labai daug dirbti. Ir reikia galvoti taip pat apie tinklų kodeksų mm, pirmo paketo parengimą ir įgyvendinimą ir tą reikia padaryti labai sparčiai po to. Reikia imtis taip pat taisomųjų priemonių dėl energijos ir judėjimo ratu e, ir čia būtinai reikia sprendimų. E, reikia galvoti apie didesnį likvidumą, dujų centrų, mazgūtų atveju reikia galvoti ir apie skaidresnį energijos e, perdavimo apmokesnimą. Reikia panaikinti kliūtis vartotojams perėti prie kito teikėjo, tai labai svarbu, kad norint užtikrinti rinkų konkurencingumą, reikia žinoma užtikrinti, jog vartotojo teisės būtų įgyvendinamos Visiškai. Ir e, pabaigai noriu padėkoti visiems, kas prisidėjo prie dokumento rengimo. Dokumentas nepaprastai didelis, gal 270 puslapių. Tikrai labai um, autoritetingas uh, dokumentas. Ir aš manau, kad dabar esame tokiame etape, kuomet ruošiamasi konsultacijoms. Ir mes esame labai pasirengę pateikti visas, visą reikiamą informaciją um, dėl to, kas galėtų tapti tiltų 2025 metus, kad kad mm, mes galvojame, kad reikėtų jau dabar po truputėlį pereiti prie naujovių e, ir, ir mm, po truputėlį artėjant prie 2025 metų nelaukti to iki galo. Ačiū pirmininkė. Bene, voi avete terminato. Abbiamo terminato. Bene, allora alla fine. Po e, pristatymo pasisakys kolegos. Pirmasis e, užsirašęs kalbėti yra kolega Turmes. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkoju už jūsų pasisakymus. Turiu klausimą dėl įgyvendinimo teisės aktų nes Jeržio Buzeko pranešime tai yra svarbiausias pabrėžiamas dalykas. Komisijai taip pat turiu klausimą. Kaip vyksta planavimo darbai? Nežinome, kad daug dėl ko galima bus priimti sprendimus. Kada komitologijos procesas prasidės? kada prasidės konsultacijos dėl tinklų kodeksų rengimo. Aš manau, kad mums iš komisijos reikia daugiau aiškumo tais klausimais. Ir antra, ačiū, kad vėl pabrėžėte tą didžiulę problemą Europoje. Kai kalbam apie kainas, tai yra gazinantis klausimas paprastai. E, buvo nustatytos labai griežtos ribos konkurencijos generaliniam direktoratui ir kitiems kad būtų galima atsisakyti to istorinio anachronizmo, naftos kainų indeksavimo. Dėl to kenčia mūsų pramonė, mūsų dujų kainos išaugo daug labiau negu jungtinėse valstijose, jos ten net atpigo, pavyzdžiui. Mums ir toliau reikia dirbti prie šių klausimų ir galbūt jūs galėtumėte mums pasakyti, ką galėtumėm dar nuveikti papildomai, ką konkurencijos generalinis direktoratas nuveikti, kad gerėtų situacija. Trečia, Ačiū už jūsų skaidrę 17 puslapyje. Dėl, energi, dėl energijos judėjimo ratu. Europoje tai nėra energijos judėjimas iš Vokietijos į Lenkiją. iš Prancūzijos e, eksportuojama atominė energija yra daug labiau ta, kuri juda ratu. Jeigu jūs sakote, kad tas energijos teimas ratu yra problema, tai tuomet reikėtų kreipti didesnį dėmesį į e, Prancūzijos e, į Prancūzijos atominės E, energijos judėjimą. Manau, kad yra būtina kuo greičiau imtis veiksmų. Dabar, nuo 2004 metų, mes dirbame prie šių klausimų, mes dirbam daug ir motivuojame vartotojus persiorientuoti, pakeisti tiekėją. Gali patvirtinti kolegos visą tai. Pone Nibler, Angelika Nibler. O Angela vardu vadinasi kitas žmogus, labai svarbus politikos rytie. Vokietijoje po pusantrų metų, po kasdienio žiniasklaidos dėmesio elektros rinkoms, sakant, kad tai yra pernelyg daug, ką tai reiškia? 10 Vokietijoje yra interneto portalai, vartotojų organizacijos dirba tą vartotojų informavimo darbą. Bet nepaisant to, tiekėjai pakeitė Vokietijoje tik 10 procentų vartotojų. Aš manau, kad reikia išsiaiškinti tas priežastis. Jūs jas minėjote, bet pradėjote svarbų dalyką. Aš manau, kad vartotojai tiesiog buvo rinkos apgauti koksgi yra mechanizmas, kuris padėtų įnešti daugiau šviesos į tas painybės. Nuo 65 MW iki 2009 metais iki 35 MW dabar. E, kiek kainuos energija, kiek atpigoji biržoje nulį eurų atpigo Vokietijos vartotojui, pavyzdžiui. Tad mano klausimas būtų jums, tai kurgi dingo šie pinigai? Kodėl negalima atpiginti energijos? Jūs gal pasakytumėt, kad tai galbūt nėra ateities rinka, tačiau praėjo trys metai, kai kainos mažėja, nuo tada, treji metai praėjo. Ir Teikia išsiaiškinti, kodėl vartotojo dalis kainoje nemažėja. Aš manau, kad tai yra iš tikrųjų labai rimtas sutrikimas mūsų vidaus rinkos veikime. Netrukus turėsiu išeiti, nerimki to asmeniškai, tiesiog salėje lieka asmo, kuris perduos man jūsų atsakymą. Dėkoju. Grazie, kolega Turmes, la parola. Dėkoju, kolegai Turmes, dabar kolega Čišis ir. Well, was... Aš maniau, kad panas Turmes taip gerai kalbėjo apie mm, ponę mūsų komitete, kad galvo, kad gal jam reikia skirti daugiau laiko, bet tiek to. Galėčiau pasveikinti jūs su šio, šio pranešimo pristatymu. Sveikinu, kad nepristatinėjote kiekvieno puslapio, nes tai būtų buvusi siaubinga užduotis. Uh, ir bu, tam būtų prireikę nemažai laiko. Tai norėčiau jūsų tik tai paprašyti pakalbėti apie politinį ar vartotojų klausimą dėl kylančių kainų. Klodas apie tai užsiminė. Nes tikrai visiškai neaišku, kainos toliau auga vartotojui. Tokiu metu, kai ekonomikos Europoje sakykime taip, truputėlį prispaustos, jeigu ne visai užspaustos, na, bet kokiu atveju, neveikia visų pajėgumu. Ir pasaulyje turime tokią situaciją, kur, pavyzdžiui, skalūnų dujos JAV turėtų kaip ir sukurti dujų perteklių pasaulinėse rinkose, bet, kaip jūs sakote, vis tiek yra tas atotrukis tarp dujų kainos Europoje ir dujų kainos visur kitur. Tai aš nematau čia jokių atsakymų. O tai yra labai rimtas politinis klausimas žmonės, kurie turi nedidėjančias pajamas, mato, kad jų energetikos išlaidos vis auga ir artėja žiema ir žmonės um, stengiasi kažkaip suvaržyti savo vartojimą, nes jie nebeturi pinigų susimokėti už viską. Uh, Tai ką mes galime padaryti dėl to? Tikrai pritarčiau klodo susirūpinimui dėl um, perėjimo prie kito tiekėjo. Ne visuomet tai lengva padaryti, iš savo patirties pasakysiu, pabandžiau uh, pereiti prie kito vartotojo. Mm ir iš tikrųjų dujų vartotojo kito, ir tai buvo milžiniška, milžiniška užduotis ir, ir, ir, ir telefonu, ir elektroniniu paštu, ir visaip kaip. Reikėjo daug dirbti. Aš nežinau, kaip mes galėtumėm paskatinti žmonės e, daugiau tai daryti. Aš suprantu, kad konkurencija yra vienas iš būdų kovoti su kainų infliacija. Bet kaip Klodas ir sakė, atrodo, vagiai ir vėl jam pritariu. Atrodo, kad, pavyzdžiui, elektros vartotojas turi būti tarsi dirbantis visų etatų to klausimu. Nelengva viską padaryti čia. Kaip žinote, aš tikrai teikiu reguliuotojų galiomis viską padaryti teisingai, bet ką mes galėtumėm pasakyti mūsų vartotojams, kad suteiktumėm jas, jiems vilties jog bus rinkoje kažkokių korekcijų dar padaryta, ar mes vis tiek esame įstrigę čia su Gazpromu? Dėkoju. Dabar žodis kolegai Mazai Kukot. Thank you. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad šiandien turime progą išgirsti daugiau apie padėtį energetikos rinkoje ypač apie energijos vidaus rinką ES. Džiaugiuosi, kad atvyko ponas Potočning, energetikos reikalų institucijų bendradarbiavimo agentūros direktorius. Aš turiu du klausimus jums leidus. Turiu nemažai duomenų surinktų per pastaruosius dviejus metus. Acer sakoma, trūksta nuolatos resursų, trūksta pinigų. Tai buvo ilgą laiką. O dabar norėjau pasužinoti, ar situacija tebėra tokia pat, ar ir toliau to nepritekliaus agentūra yra kamuojama. ACER agentūra yra Slovenijoje. Ir Slovenija yra trečia pagal kainų dydį ES. Aš juokauju šiek tiek ir iš tikrųjų klausimas yra labai aktuolus. Ką galėtumėt pasakyti? Grazie, la parola. Dėkuoju. Žodis kolegai Crowley. Madam President, grazie. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tris dalykus norėčiau paminėti. Jie man įstrigoja akise iš tų pasisakymų šiandieninio. Pirmiausia, energijos kaina ne tik vartotojui, bet ir pramonės vartotojams. Pakilo ir dujų kaina ir ne tik vartotojams, bet taip pat ir pramonės e, vartotojams. Mes kalbame apie tiekėjo pakeitimą, pereiti, apie galimybę perti pas kitą tiekėją. E, tai tuomet galime pamatyti, kad būtina, žino, būtina sugebėti pasiskaičiuoti tuos tarifus, o tam dažnai reikalingas matematinis labai rimtas išsilavinimas, kad galėtum tai padaryti. Pakeitimo tiekėjo sunkumas yra tikrai labai nemenkas, bet to tenka pasirašyti ilgesnės sutartį su naujais tiekėjais. Ir įmonės pasistengia, kad pasiektų savo pirmiausia, kuo geresnio rezultato pasirašantas naujas sutartis. Dėl Gal e, dėl dujų ar elektros vartotojų jie turi tikrai čia didelių sunku, sunkumų per pastarosius trejus metus. Tie, kurie gavo mažiausias paimas, nukentėjo labiausiai, ne tik dėl kainos pakilimo, bet ir dėl to, kad pasikeitė mokesčių struktūra įvairiose valstybėse narėse. Nepaisant to idealo, e, kai buvo pristatoma energetikos vidaus rinka. Matome, kad, matome, kad susiklosto tam tikros tendencijos vidaus rinkoje ir kai žvelgime jūsų skaidrės, matome, kad tarpusavio jungčių galimybė yra nemaža, bet dar e, ir yra tų jungčių tarp Vokietijos ir Italijos, iš Vokietijos į Lenkiją, Belgijos ir Olandijos ir panašiai. Tačiau kuo toliau einate, tuo labiau atsiranda sunkumų. Pavyzdžiui, Šiaurės Danija, Vokietija e, ir, ir Belgija, Skandinavijos šalis turi jungtis, tačiau kaip su jom, kaip su kitom valstybėm. E, taigi diskusija turėtų vykti ir toliau šiais klausimais. Jau vyko jinai dėl to, kaip turėtų būti ateityje su energijos jungtimis. Taip pat reikėtų numatyti numatyti daugiau e, laisvės, daugiau galimybių keisti vartotoje ir daugiau galimybių ieškoti, palyginti teikiamas kainas. Nes ten išgiau BBC News laidą. Ir matėme, kad šešios didžiausios energijos kompanijos Jutinėje karalystėje uždirbo po 3,5 milijonų svarų sterlingų pelno. Ir 2012 tas pelnas siekė 1,9 milijardo, 2006 e, jis buvo 304 milijonų. Taigi matome, kad kainos mažėja, tačiau įmonės turi didžiulius pelnus, tu tarpu, kai vartotojams kainos nemažėja. Reguliuotojai turėtų pažiūrėti atidžiau į šią situaciją, žvelgiu situaciją Airijoje. Reguliuojimo agentūros turi galimybę nustatyti kainas ir kai kainą siūloma didinti, reguliuojimo agentūros turėtų turėti galimybę patvirtinti tokį kainų didėjimą. Aš prieš 20 metų galiu pasakyti, kai tik pradėjau dar savo politinę karjerą, energetikos ministerija mano šalyje e, buvo atsakinga ir veikė labai aktyviai, ne tik užtikrinama reikiamas rinkos sąlygas, bet ir tinkamas sąlygas vartotojams kai kildavo ekonominių sunkumų, tuomet būdavo stengiamasi daryti viską, kad energijos kainos vartotojams mažėtų. Taigi reikalinga nepriklausoma reguliavimo sistema. Ką apie tai matote? Dėkuoju. Grazie, la Dėkuoju. Dabar kolega Nibler. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine sehr geehrten. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju kalbėtojams už pranešimus. Aš e, esu iš Vokietijos. Mes padarėme savo pasirinkimą dėl energijos ir dėl energijos šaltinių bei jų tiekimo. Kaip jūs žinote, mes e, nusprendėme atsisakyti brandolinės energetikos Vokietijoje paskutiniosios mūsų brandolinės jėgainės buvo e, atjungtos nuo tinklo 2002 metais. Mes e, didesnę svarbą dabar teikiame atsinaujinantiems energijos e, šaltiniams. E, atsiprašau, e, brandolinės jėgainės paskutinės bus atjungtos 2022 metais. Kartais e, mums iškyla problemų e, parduodant e, energijos perteklių kaiminėms valstybėms ir turint omenyje dujos kainas kartais iškyla rentabilumo problemų, tad darbą iš tikrųjų yra daug, kaip jūs žinote, vakar buvo pasirašyta koalicijos sutartis, o dėl Europai rūpimų klausimų e, norėčiau pakomentuoti štai, kad tiksliau paklausti, ar ACER e, agentūra yra pasirašus susitarimą. Ar Tai, kad mes pasirinkome atsinaujinančius energijos šaltinius, mes darome blogą įtaką, neigiamą įtaką Lenkijai. Tad e, pirmas klausimas būtų toks, ar jūs e, rengiate specifines rekomendacijas atskiroms šalims, ar šitie dalykai jūsų neliečia. Ir antras klausimas, ar jūs intensyvinate tarp valstybinį bendradarbiavimą. Jūs turite atsižvelgti į ES vidaus rinką. Tačiau dalis energijos pagaminamos e, Vokietijoje, kaip aš sakiau, į, patenka į kaiminės valstybės, į Čekijos Respubliką, Lenkiją. E, tačiau tos rinkos yra sunkios rinkos, e, mums tad reikia stiprinti bendradarbiavimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju taip pat pranešėjams už pranešimus. Mes puikiai supratome sąsąją tarp e, vartotojų, kainų ir, ir jų e, tekėjų pasirinkimą. Koks, kokia būtų sąsaja tarp investicijų ir reguliuojamų kainų? Spaudoje dažnai skaitome, kad Europos Sąjunga susidurs su energetikos problemomis ateityje, kad e, nebesugebės užtikrinti energijos tiekimo, bus energijos e, neprūpinimo problemų. Tad kaip operatorių investavimo gebėjimai, tiksliau e, infrastruktūrų operatorių, E, gabėjimai šioje srityje yra susiję su Europos kontinento teritoriniu planavimu šiame sektoriuje. Ir ką jūs galite pasakyti apie Gazpromą? Ar Gazpromas yra pasistumėjęs į priekį įsigydamas ES infrastruktūrų? Čia iš principo aš turiu galvoje visą, visą Europos kontinentą. Uh, nes tai daro įtaką ir vartojimui, ir gamybai. Dėkuoju kolegai Odi. Pasisakymai pasibaigė, parlamento narių pasisakymai pasibaigė, tuomet žodis vėl pranešėjams, kad jie atsakytų į pateiktus klausimus. Well, Ačiū pirmininkė, dėkuoju už labai įdomius klausimus. Jie, man atrodo, apima e, didžiąją dalį mūsų pranešimo ar netgi plačiau. Aš pasistengsiu į dalį atsakyti, kitus klausimus atsakys kolega. Uh, klausimai, kurie iškelti mums, kai kurie iš jų, man atrodo, turėtų būti atsakyti kažkieno kito. Uh, Dabar vertinant iš mūsų agentūros požio taško, dujų srityje paminėjo du labai svarbius teisės aktus, tai yra tų probleminių vietų ar, ar sangrūdų vietų mažinimo mechanizmas ir e, pajėgumų paskirstimo mechanizmas, bet to yra labai svarbus teisės aktai dėl um, jungčių ir dėl tų sangrūdų mažinimo ir patinkamų tinkamo pajėgumų paskirstimo. Visa tai keliauja į komitologiją pakankamai greitai. Dujų balansavimas taip pat komitologijai. Man atrodo, yra daroma pažanga, bet jūs žinote, komitologijos procedūra jau ne, nepasiekiama agentūrai, nepatenka į mūsų kompetencijos sritį. Dabar dėl dujų kainų. Mm, pabandyčiau aptarti iš skirtingų pusių. Uh, Mes jau pastebėjome mm, kad yra iš naftos kaino indeksų judėjimas persikelia į dujų kaino indeksą ir tai mes matome rinkoje. Rinkoje šiandien bent jau yra buvę tokių laikotarpių, kuomet trumpalaikio laiko, laikotarpio kainos mažesnės nei ilgalaikio laikotarpio starčių kainos. Uh, operatoriai šiandien jau tarpusavyje, netgi be konkurencijos generalinio direktorato kalba apie tai, kad gal reikėtų pereiti prie tų hop index price, tai yra tų centrų indeksų kainų. Daugelio dujų tuose centruose, mazguose yra galbūt reikalinga padaryti tas kainas atramos taškų, kol kas tai nėra gal labai akivaizdu. Tai aš jau kalbėjau apie likvidumą, apie tai, kad reikia gerinti infrastruktūros panaudojimą tarptų pagrindinių centrų. Reikia galvoti apie tai, kas bus kitais metais, kaip bus su dujų priekyba tuose centruose, kad būtų didesnis likvidumas tarp e, tų centrų ir kad būtų patrauk nuosekliau pasinaudoti jais kaip atramos taškais priekybai. Toliau tie nekontroliuojamas energijos tiekėjimas srautais čia yra didelė problema, ne vien tik tai dėl vėjo energijos Vokietijoje, yra ir kitų aspektų. Ir reikia išspręsti tas problemas reikia, kaip aš jau sakiau, taisomųjų priemonių trumpojų laikotarpių ir reikia realių sprendimų ilgalaikių laikotarpių. Bet bet kokiu atveju vienintelis sprendimas yra patikimesni, stipresni tinklai. Ir galvojant apie infrastruktūros programą pagal naują reglamentą, iš dalies čia irgi yra numatyti planai gerinti integracijos pajėgumus tarp valstybių tinkluose. Ir aš jau minėjau skaidrę, 15 skaidrę jūsų dokumentų aplankė. Yra pajėgumų likusių netgi po to, kai rinka jos panaudoja. Tai pajėgumų didinimas yra vienas dalykas, bet reikia taip pat dar ir pasižiūrėti į vietos lygmenių, kaip mes galėtumėm išspręsti tą problemą, kuomet yra nekontroliuojami energijos rautai ratu, kit, per kitur. Toliau dėl perėjimo prie kito tiekėjo, čia vėlgi viskas susiveda į vartotojo elksenos keitimą. Uh, Ir jau pastebėta yra, pavyzdžiui, dujų sektorių, kaip vartotojų elgesys kinta. Aš čia gal paminėsiu gal porą tokių kaip ir pavyzdžių. Jei pažiūrėtumėt į dešimtą skaidrę jūsų aplankose, pamatysite dujų srityje, tai akivaizdžiau. Mes pabandėme, pabandėme pasižiūrėti, ar yra kokio ryšio tarp to, kiek vartotojai gali sutaupyti, pereidami nuo įprastinio vartotojo prie pigesnės alternatyvos ir e, to, kiek vartotojai realiai pasirenka kitą tiekėją. Tai pažiūrėtumėte, Europoje tikrai yra tas ryšys didelis. Kuo daugiau yra sutaupoma, tuo labiau vartotojai yra linkę pereiti prie kito vartotojo, tačiau nebūtinai. Aš nenoriu čia įvardinti konkrečios valstybės, bet tikrai yra mm, šiuo atveju tokia valstybė kaip Vokietija, kur labai atsiliekama toje srityje. Ir mes lausime, iš tikrųjų, vartotojai galėtų labai smarkiai sutaupyti, pakeisdami tiekėją, bet jie to nedaro. Ir kolega jau kalbėjo apie tai, kad yra ir labai sudėtingas visas perėjimo prie kito tiekėjo procesas ir kainų reguliavimas vaidina labai svarbu vaidmenį. Ir nors tai galbūt nėra absoliuti kliūtis, tačiau jeigu yra reguliuojama kaina, tu var, kaip vartotojas galvoji, kad moki sąžiningą kainą, nes ji vis tiek yra reguliuojama, tai kam tada kažką keisti. Iš tikrųjų, dar ta reguliuojama kaina gali kliudyti ir naujiems e, tiekėjams ateiti į rinką jeigu jin per maža yra ypatingai, bet kokiu atveju ta reguliuojama kaina tampa kaip ir centriniu dėmesio tašku ir sukuria tokį nebūtinai mm, pagrįstą vartotojų užsitikrinimą, kad viskas yra gerai, kad jie jau saugus, nes jie turi reguliuojamą kainą, reiškia, ta kaina yra geriausia, tai jie ne visuomet pasinaudoja realiai esamomis galimybėmis. Ir toliau, na, ne vien dėl to, kad mūsų buveinė yra Slovenija, Kinėje, bet pažvelkime 39 skaidrę, kuri yra jūsų aplanko dokumentų pabaigoje. Čia yra istorija apie tai, kas atsitiko Slovenijoje praeitais metais. Naujas mm, tiekėjas atėjęs į rinką pasiūlė 20 procentų nuolaidą dujų rinkoje ir rinkoje iš esmės situacija iki tol buvo labai statiška, labai stabili ir staiga rinka prabudo. E, per kelias savaitės 5 procentais išaugo tiekėjo pakeitimo skaičius. Tai iš tikrųjų gali pakeisti situaciją, gali iš sąstingio, iš, iš išbūdinti e, rinką, jeigu pakeiti reguliavimo situaciją, jeigu pakeiti konkurencijos sąlygą. E, kainų palyginimas interneto svetainėse, pavyzdžiui, irgi yra vienas iš tokių elementų. Toliau. ar mes teikiame rekomendacijų mm, konkrečioms valstybėms, ar mes dirbame su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis. Mes dirbame, jie yra ir mūsų nariai, jie yra ir mūsų viso mechanizmo elementai, viso valdysenos mechanizmo elementai. Taigi mes dirbame su visų 28 valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, bet Mūsų tikslas nėra teikti e, rekomendacijų individualioms valstybėms, nebent, nebent mūsų to paprašo. O beje, valstybių pasirinkimas, iš ko turi būti sudarytas jų energijos paketas, iš kokių šaltinių, tai nėra mūsų kompetencija. Čia valstybės narės pačios pasirenka, kokias energijos rūšis įtraukti į savo energijos balansą. Dabar apie mūsų darbo programą, kurią pristačiau praeitais metais, buvo irgi galvų, tuomet susirūpinta tuo, kad galbūt mums trūksta išteklių mūsų įgaliojimams įvykdyti, um, bet turiu pasakyti, kad komisija sugebėjo surasti reikalingų išteklių, kurie mums buvo pervesti prieš uh, porą mėnesių, taigi šiek tiek uh, um, suvėlavimu, bet dabar mes vėl esame gerose vėžiuose, galvojant apie gyvendinimą ir manau, kad maždaug panašiu metu kitais metais mes jau galėsime pasakyti, kad padarėme tai, kas buvo suplanuota. Aš tikiuosi, kad aš atsakiau į daugumą mm, jūsų iškeltų klausimų. Labai ačiū už labai įdomius klausimus. Aš tikiuosi, kad kolega dar užpilys ir tas spragas, ko aš neatsakiau. Right. I, I, I Aš pabandysiu gal truputėlį e, papildyti kai kurios atsakymus, e, kaip tą, ką pasakė Alberto, dar aš pridursiu e, dėl to, ką parlamentas stengiasi daryti. Europos komisija yra įsitraukusi irgi į šios procesus susijusius teisės aktų gyvendinimu. Reguliuotojų požiūrių mes manome, kad svarbu, kad procesas nesustotų, kad viskas vyktų labai spardžiai. Aš manau, kad buvo dedamos pastangos e, iš Europos komisijos pusės. Buvo siekiama, kad gerėtų teisės aktų prieimimas ir jų įgyvendinimas. E, dabar reguliuotojai reguliariau kviečiami į susitikimus, kad jie galėtų suprasti, kodėl ir kokie sprendimai yra priimti ir galėtų tinkamai imtis teisės aktų gyvendinimo savo šalyse. Be abejo, visam tam reikalingos institucinės diskusijos. E, pas, pakeitimas tiekėjo. Manau, kad nepakankamai šio klausimu buvo diskutuota Junktinėje karalystėje e, vakaruose daugiausia klientų yra pakeitę tiekėję. Mes manome, kad tendencija buvo šiek tiek klaidinanti, nes žmonės ne visada supranta, kad e, apsimoka galiausiai pakeisti tiekėją ir kaip įvertinti, kad kada jį keisti. Tai yra svarbiausia. Tam visam reikalinga pagerinti rinkos sąlygas. Proceso supaprastinimas turėtų padėti vartotojams. Būtina taip pat bendradarbiauti tinkamai su įmonėmis ir iškelti aiškius tikslus tam, kad būtų galima pasiekti geresnių pajėgumų ir, ir didesnės kompetencijos. Ir jungtinės karalystės požiūrių e, bent jau yra dėstoma tokia pozicija, kad labai svarbu padidinti energetikos įmonių pasitikėjimą ir taip pat padidinti vartotojų pasitikėjimą tiekėjais. Būtina e, dirbti bendradarbiavimo dvasia su vartotojų organizacijomis, bent jungtinėje karalystėje mes tokią esame įdėgę. Būtina numatyti aiškias taisyklės, kad gerėtų taip pat ir vartotojų pozicija. Be abejo, kainų nustatymas yra be, nebejotinai labai sunkus klausimas. Pirmiausia yra pasakyti tai, kad ne, ne vien su energetikas yra susijęs energijos kainų nustatymas, taip pat aplinkosaugos mokesčiai, tinklo mokesčiai, e, tiekimo kainos ir įvairios maržos taip pat yra kainos dalis. Tad 46 e, procentai iš tikrųjų kainos Junktinėje karalystėje e, tai yra ta kaina, kurią už energiją, vien tik už energiją moka namų ūkiai. Vyksta ir kitokių kainos judėjimų įvairių. Dėl pramonės vartotojų. Junktinėje karalystėje mes skatiname e, informavimą e, smulkių ir vidutinių įmonių dėl to, kaip jos gali pasinaudoti rinkos pasikeitimais. Aš manau, kad šis komitetas dar dirbs prie kainų lygio klausimo, dėl, dėl konkurencingumo klausimo. Visa tai siekia daug toliau, negu siekia mūsų kuklių energijos sektoriaus reguliuotojų kompetencija. Be abejo, klausimų šioje srityje yra labai daug. E, pažeidžiami vartotojai yra labai svarbus irgi elementas tarp šių visų klausimų. Nes mes žinome, kad tas kad pažeidžiamumas nėra susijęs vien tik su žemom pajamom. Uh, Atsitinka taip, kad, pavyzdžiui, asmo vienas ar kitas neturi prieigos prie dujų išteklių, jis tiesiog skurdžiai gyvena, negali visų susirasti kitos alternatyvos. Ir esu buvęs vadovas įstaigos, kur buvo atsakinga už, už e, šiuos visus klausimus ir galiu asmeniškai pasakyti, kad tokiu atveju būna. E, Jungtinė karalystė skiria didelį dėmesį šiems klausimams. E, Reguliuotojų struktūros turi e, domėti šiais klausimais. Buvo rastos šešios rytis, kur svarbu spręsti šios klausimus. Taip pat buvo įdėkta sistema susijusi su spelno skelbimu. Pati reguliavimo struktūra e, jaučia pareigą dirbti prie visų šių klausimų. Šie klausimai dažnai būna tarpusavį susiję. Na, Vokietijos pozicijos gal tik nereikėtų komentuoti. Manau, kad parlamentas turi teisę nuspręsti, kokį energijos mišinį naudoti, ko galima pasimokyti iš to. Svarbu padaryti išvadą dėl to, kad ES rinkos integravimas, energijos rinkos integravimas yra labai svarbus dalykas. Svarbu palaikyti uh, santykius su kaimynais, kurie yra labai priklausomi energetikos rytyje. E, žinoma, kad e, yra tokių šalių, kur atominė energija sudarė labai didelę dalį ir kai kurios šalis yra labai priklausomos nuo savo kaiminių. ES institucijos pasiekė e, reikšmingos pažangos komunikavimo srityje kai aš klausiau apie, tyrim, apie tiekimo saugumą prieš keletą metų, e, tuomet mane citavo laikrašiai, sakydami, kad pasakiau kažką neteisingo, dabar yra instituciniai susitarimai, diskutuoti kartu. Europos komisija yra įsitraukusi į šias diskusijas, stebi, kokie iššūkiai kyla energijos tiekimo saugumo srityje ir panašiai. Mes, nepriklausomi reguliuotojai, daug labiau dabar žinome apie susiklošiusią situaciją. Iš Europos komisijos struktūrų kompetentingų ir iš įvairiausių kitų institucinių šaltinių. Kai Vokietijos vyriausybė priėmė tą, tokį sprendimą, mes žinojame apie tokio sprendimo prieimimą, bet dar kartą valstybė pati sprendžia, kokią energijos mišinį rinktis. Para, eh, Veramente grazie. Abbiamo adesso. Dėkoju nešėjams. Turime dar vieną prašymą, ponios Jordan e, prašymą pateikti dar vieną klausimą. Nors jau nebelabai turime laiko. Prašom. Aš iš norėčiau sugrįžti prie Klaud Turmės klausimą dėl nekontroliuojamo srauto iš vienos valstybės į kitą. 17 skaidrė jūs pareiškite, kad mm, vis didesnis toks nekontroliuojamų srautų augimas iš vienos valstybės į kitą ratų gali, iš tikrųjų reikalauja priemonių ir didesnio skaidrumo. Tai aš paklausiau, kokios būtų priemonės, ką reiktų daryti. Jūs sakėte, kad ne vien tik tai vėjo, vėjo energija sukelia tokius dalykus. Tai noriu paklausti. Taip, aš suprantu, tai techninis klausimas klausimas, bet ar jūs tikitės, kad mm, bus kokiu tai sprendimu iš sprendimų prieimėjų? Well, we, uh, we investigating... Mes analizuojame tokius rautų šaltinius. Rytų ir vidurio Europoje labai išaugo tokių nekontroliuojamų rautų, ypač mm, minėjau Lenkiją, Slovakiją, Čekiją, Vengriją, Austriją ir Mes ieškome atsakymų ir iš, iš kur ta energija ateina. Iš tikrųjų, ne tiek iš kur ta energija, bet kodėl susidaro tokie nekontroliuojami srautai. Iš esmės tai yra kaip ir um, natūralus reiškinys elektros energijos sistemoje, tik tai nenatūralu yra tai, kad jie taip išauga ir šiuo metu iš esmės jie užpildo komercinius pajėgumus, kurie kai kuriais atvejais yra maksimumas to, kas egzistuoja prie kai kurių valstybių sienų. Tai trumpalaikiu laikotarpiu mes tengiamės išsiaiškinti, kokios galėtų būti taisomosios priemonės. Pavyzdžiui, tas šifteris iš Lenkija Vokietija jungiklis, Slovenija irgi panaudojo tokias priemonės prie savo sienų. Tai iš esmės, kas yra daroma, tai yra segmentuojama rinka tokiais atjungikliais. Tai galvojant apie integruotą energetikos rinką, reikia ieškoti kitokių sprendimų. Tai trumpalaikiu laikotarpiu mes ieškome, kaip kompensuoti tiems, kurie nukenčia nuo tokių nekontroliuojamų srautų, ehm, yra tie, kas paprašo, gauna kompensacijas išmokamas, bet iš tikrųjų ne iš tų uh, kurie yra šaltiniai e, už tas priemonės e, netie sumoka, turėtų realiai e, už tai sumokėti tie, kas sukelia tokius nekontroliamus rautus. Ir kaip aš jau sakiau, galutinis sprendimas turi būti tiesiog tvirtesnis tinklas, kad energijos rautai galėtų būti galėtų keliauti ir neuž, neužkimšti pralaidumo ties sienomis, neužimti visų pajėgumų. Būtent daug, daugiau nieko mes dėl pačio reiškinio nepadarysime. O terminato. Puiku. Tad e, baigiame šią pirmąją papetinio posėdžio dalį. Dėkojame pranešėjams už dalyvavimą. Dėkuoju visiems e, pranešėjams, ponui Patočnikui, ponui e, Mog ir iki kitų pasimatymų, iki kitų susitikimų. Ne. O dabar toliau tęsėme svarstymus Horizontas 2020 tema ir dabar SESV turime pereiti prie Cesar. Turime 20 minučių maždaug šiam klausimui. Žodis Britai Thompson. Sesar bendra įmonė buvo įkurta 2007 metais, tai yra privataus ir viešojo sektoriaus partnerystė, kurios tikslas yra e, sukurti naujos kartos oro eismo valdymo sistemą, kuri galėtų susidoroti su vis augančiu oro eismu. E, problema yra, kad yra fragmentuota oro erdvė ir reikia apie 5 milijardų eurų. E, tiek kainuoja oro erdvės valdymas Ir aišku, reikia galvoti apie tai, kad e, lėktuvam reikia su, sunaudoti daugiau kūro, daugiau užteršti gamtą, brangiau tai kainuoja vartotojams, yra didesni vėlavimai ir taip toliau. Jeigu paliksime viską kaip dabar, tai aišku, kad mūsų oro erdvėje įsivyros chaosas. Oro uostuose bus tiek lėktuvų, kad bus gal 2 milijonai skrydžių ir bus neįmanoma visko suvaldyti. Todėl mums reikia mokslo tyrimų kad Europos oro erdvė būtų efektyvesnė. Mokslo tyrimai tikriausiai būtų būdas panaudoti naujas technologijas ir užtikrinti, kad oro erdvė veiktų efektyviau ir geriau aplinkos atžvilgių. Tai būtų pigesni ir saugesni metodai e, avialinijoms skraidyti savo geriau geriausiais mm, maršrutais, panaudojant naujasias technologijas, parenkat pačius geriausius, efektyviausius maršrutus. Ir savo pranešime sutelkiau dėmesį į tris klausimus. Visų pirma, interesų konfliktas. Antra, Cezar e, e, turi atitikti horizonto 2020 darbo atverkę. Ir trečia, labai svarbu galvoti apie žalesnius transporto mazgus. Aš manau, kad Cezar turi turėti labai tvirtą politiką dėl interesų konflikto ir visos šalis turi pareikšti apie tai, ar nėra kokių interesų konfliktų. Ir turi būti aiški procedūra, ką daryti tokiu atveju, jeigu yra uh, pavyzdžiui, pateikta tokia interesų deklaracija, bet nėra imtasi priemonių. Aš manau taip pat labai svarbu, kad būtų lyčių lygybė užtikrinta mokslo tyrimuose, taip pat um, ir visose susitarimuose, visose institucijose. Tas pasakytina apie Cezar, kur būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi horizonto 2020-2016 straipsnio. Uh, Ir galiausiai noriu pabrėžti, kad Cezar turi laikytis Horizonto 2020 mokslo tyrimo ir technologijų plėtros prioritetų, inovacijų prioritetų, kad būtų investuojama į išman, išmanų, į, į, į, į, išmanų e, žalesnį, ekologiškesnį, saugesnį e, transporto iššokį įveikimą. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Kolega Tudinovski yra užsirašęs e, pasisakyti. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Leiskite pirmiausia padėkoti pranešėjai. Tema be abejo ypatingai svarbi. Aš manau, kad kiekvienas iš mūsų norėtų matyti oro transporto pramonę besiremenčią mokslo tyrimų rezultatais. Tai galėtų padėti išspręsti daugybę problemų. Tad visa tai yra iš tikrųjų labai svarbu ir galiu tik paremti šį pranešimą. Kita vertus, Cezar buvo įdėkta su tikslu, kad, tokiu tikslu, kad 2016 metais tie moksliniai tikslai ir programos būtų įgyvendintos ir įdėk, tikslai įdėkti. Taigi be abejo, laiko, tai laiko iki 16 metų nebėra tiek daug. Dėl to, mano supratimu, e, reikėtų veikti greičiau. Mes turime atlikti reikiamą analizę. Ir šį aspektą aš ypatingai noriu pabrėžti. Mums reikia išsiaiškinti, ką, galim, ką jau galime sakyti, pasiekėm šios programos dėka. Turime iki, išsikelti labai konkrečius tikslus iki 2016 ar 2020 metų. Mums būtina planuoti, kokios mokslo tyrimų veiklos mes tikimės pagal šių, šį projektą. Mums reikia tam tikros vizijos tikslų, apie kuriuos jau dabar turim mąstyti. remiu visus tos projektus, kurie buvo pristatyti. Tačiau aš manau, kad mums reikia labai tikslios analizės. Mums reikia žinoti, kas atsitiks ateityje su tuo gana reikšmingu numatytų finansavimu. Lėšos gaunamos iš įvairiausių išteklių ir mums reikia išsiaiškinti, kas atsitiks su tomis lėšomis E, laikas buvo pratestas šios programos. Apie tai kalbama ir šiame siūlyme. Šešėlinė pranešėja su savo frakcijoje šiuo klausimu, pabandysiu jūs paremti, na ir sieksime, kad tas projektas būtų kuo skaidresnis. Dar kartą noriu pareikšti savo paramą pranešėjai ir tikėkime, kad tas projektas bus kuo skaidresnis. Dėkoju. Grazie, kolega Tusnos. Dėkoju. Dabar žodis e, kolega Jordan. Thank you very much. I'm not talking. Ačiū. Aš pristatysiu kolegos kančią nuomonę, nes savo jis yra APP frakcijos atstovas, kuris turi išdėstyti tą nuomonę šią temą. Esant tokiams pasikeitimams, kurie susiję su vieningo Europos dangaus įgyvenimo ramščiu, ir žinant, kad ne viskas yra sklandų gyvendinimo srityje, apmokestinimo schemos pasikeitė. E, ponas Kančian mano, kad ši programa būtų geriausias būdas įgyveninti vieningą Europos dangaus koncepciją. Būtina užtikrinti testinumą susijusi tiek su žmogiškaisiais ištekliais, tiek su finansavimu. Ponas Kančian mano, jog Cezar veikė gerai iki šiol, buvo pasiekta labai neblogų rezultatų, tad jis remia komisijos siūlymą pratesti šios programos įgyvendinimą be jokių pasikeitimų. Pasak Europos komisijos, e, Cezar įgyvendinimas 7-12 metais parodė, kad finansavimo mechanizmas paremtas privataus ir viešo kapitalo derinimu veikia efektyviai. Tad galima, pasak komisijos, būtų taikyti tą patį principą ir įgyvendinant nuostatas susijusios septintąją mokslinio tyrimų pagrindų programą. Privataus ir viešo kapitalo derinimas, darant investicijas, turėtų būti derinamas ir toliau gyvenant Cezar projektą metinės ataskaitos e, patikrintos auditorumų neparodė, kad turėtų kilti kažkokios, susis, kokios, kažkokios surpinimo dėl Cezar lėšų naudojimų ir jų valdysenos. Taigi siūloma nekeisti niekur gyveninti siūlymą tokį, koks jis buvo. E, siūloma paremti dabartinės formos Cezar siūlymą ir Ponas Kančian mano, kad yra labai svarbu išvengti, kad priimant teisėje, kurios sprendimus svarbu neprarasti e, laik, e, veltui laiko ir svarbu, kad e, procesas galėtų vykti sklandžiai ir nuosekliai. Svarbu, kad jis nebūtų nutrauktas ar, ar kad jam nebūtų trukdoma. Tad jis siūlo priimti komisijos siūlymą, neteikiant jokių pakeitimų. Dėkoju. Grazie. Dėkoju. Dabar žodis kolegai Karbai. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti kolegą Thompson ir pritarti kitiems kolegoms. Vieningo Europos dangaus ir Cezar idėja yra puikiai, tai yra geri projektai, tai skuria pridėtinę vertę Europoje ir e, norėčiau tik tai pakomentuoti tą faktą, kad tas bendras projektas turėtų atitikti tuos principus, kurie yra numatyti programoje Horizontas 2020, kai kas jų, iš jų jau buvo e, paminėti, pranešė ir kitų kolegų. Labai svarbu užtikrinti e, skaidrumą, supaprastinti kavinčias taisyklės, užtikrinti didesnį atvirumą Taip pat labai svarbu yra laikytis daugia šalio požiūrio, kad būtų galima sėkmingai prisidėti prie tikslų pasiekimo, kad susidarytų tam tikra kritinė masė projektų įgyvendinimui, įgyvendinant bendro Europos dangaus projektus. Dėkoju. Ačiū. Dabar išklausysime komisijos poziciją. Thank you, thank you, Madam Chair, and good afternoon. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Thompson už šį pranešimą. E, Cezar, e, kaip jūs ir minėjote, tai yra bendro, bendro Europos dangaus iniciatyvos labai svarbus ramstis ir ši iniciatyva yra nepaprastai svarbi, galvojant ne vien tik tai apie šios sektoriaus modernizavimą technologinių požiūrio taš, iš technologinio požiūrio taško, bet taip pat ir užtikrinant, kad Europa būtų lyderė šioje srityje, tai yra oro eismo valdymo srityje. Manau, kad iš vertinant iš tokios pusės labai sveikiname pranešėjus pareiškimą ir norėčiau sureaguoti į kai kuriuos iš pranešėjos pasiūlytus pakeitimus ir paaiškinti kai kuriuos dalykus. Visų pirma, dėl aštunto pakeitimo kur siūloma daryti norą, nuorodą tik tai horizontų 2020 programą. Reikia vis tik tai turėti omenyje, kad e, ši privataus ir viešo sektoriaus partnerystė jau egzistuoja ir iki 2016 metų yra remiama iš TNT programų taip pat. Tad reikia pripažinti ir tai, jog yra finansinė pagalba gaunama dabar ir iš TNT. Dabar dėl 12 pakeitimo. Aišku, mes suprantame visą tą motivaciją, dėl ko pranešėja norėtų įtraukti tokią nuostatą, kad būtų užtikrinta lyčių e, pusiausvyrą. Mes tam neprieštaraujame, mes pritartumėm tokiems siekiams, bet vis tik tai reikia atsižvelgti ir tai, kad kai kuriais atvejais dalyvavimas valdybose, ypač pirmininko postas dažnai yra siejamas su tam tikromis funkcijomis komisijoje. Dažniausiai tai yra dabartinio generalinio direktorato MUF generalinis direktorius, kuris yra pirmininkas. E, dabar toliau 13-14 pakeitimai dėl interesų konfliktų. Reikia pasakyti, jog šis klausimas visuomet buvo prioritetas SGU atsižvelgiant, aišku, į statutą ir visos taisyklės yra numatytos, tos tų taisyklės yra parengtos vidaus auditorio, bendradarbiaujant su Eurokontrolė. Uh, Tad manau, kad tikrai yra gerai įtvirtinęs mechanizmas, kuris leidžia užtikrinti mm, interesų konfliktų e, prevenciją ir tinkamą jų valdymą. Ir galiausiai norėčiau sureaguoti į parlamentar klausimą dėl programų analizės. Tikrai yra daug dokumentų, kuriuose aiškiai matome e, šios bendros įmonės šio, šio, šios programos visą raidą ir dabar jau parengėme antrą dokumentą ir kitais metais bus visas įvertinimas e, dėl šios bendros įmonės. Galvojant apie darbo programą kitam etapui, jau dabar vyksta diskusijos su, su šiuo sektoriumi. Uh, Ir per atimiausius šešis mėnesius ta programa turėtų baigta ruošti, e, bus taip pat atsižvelgta ir interesų konfliktus. Ta programa bus parengta ir komisija, esu tikras, bus pasirengusi pasidaryti visą informaciją, atsiųsti visą tai, kas jums yra reikalinga. Ačiū uždėmesi. Grazie. Dėkuoju. Dabar žodis e, Rikai Thompson. Uh, Ačiū, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų indėlį, kuris, uh, manau, labai įdomus. Manau, mes galime sutarti dėl uh, pagrindinės bazės. Sutinku su Planšažavskiu, kad reikia atlikti analizę ir išsiaiškinti kokio tipo projektai turėtų būti e, plėtojami, bet taip pat sutinku ir su ponu Kančiu kad e, iš esmės gal tiek daug pakeitimų ir nereikia ir ką komisija dabar sakė dėl lyčių aspekto. Aš ką norėjau pasakyti, tai kad reikia laikytis 16 straipsnio. 16 straipsnis nėra toks griežtas, kaip e, galima buvo sudaryti tokį įspūdį iš komisijos pasisakymo. E, lyčių lygybė, lyčių pusiausvyrą, kuomet tai yra taikytina. Ir ponia Karvalijo, viskas turi e, dėrėti su horizontu 2020 visais aspektais. Aš tam pritarčiau. Ačiū. Bene, grazie. Ačiū. Priminsiu, kad e, pakeitimų pateikimo terminas yra gruodžio ketvirtoji diena, 12 valanda. Dabar Periname prie kitos temos, tačiau vis dar kalbėsime apie horizontą 2020, bet e, svarsydami šį klausimą e, panagrinėsime kitą paketo aspektą. Pranešėjas vėluoja, ponas turime svėluoja, todėl e, dabar žodį e, suteiksiu poniai Ford, kuri pristatys kitą temą. Tad e, penkios e, minutės pranešėjai. Pone Ford, prašome žodis jums. Ačiū. Buvo labai įdomu sužinoti daugiau apie klinikinių tyrimų programą, galvojant apie lygą susijusią su skurdu ir darbą, kuris atliktas per e, pastarąją įgyvenant pastarąją programą, ypač besivystančiose valstybėse, kur CTB labai aktualu ir reikia turėti omenyje, kad tos baisios lygos grįžta į Europą. Žiūrėkime, kas dabar darosi su tuberkulioze. Ji grįžta į Europą. Tad nepaprastai svarbu staptelėti ir pagalvoti apie globalius iššūkius. Labai džiaugiausi štai netgi praeitą savaitę mm, buvo patvirtinti porą vaistų, kurie gali kovoti su ats, vaistams atsparę tuberkuliozės formą. Ir tai labai svarbu, galvojant apie tokias lygas, Aš visiškai remiu pagrindinius tikslus. Labai dėkoju parlamentarams iš viso parlamento ir kurie prisidėjo prie bendro darbo. Ir štai vakar kalbėjomės su gydytojais be sienų. Dėkoju ponė Kavajo už jos indėlį. Rengiant pirmąją programą, ji labai daug dirbo. Uh, ir su AKR valstybėmis labai daug dirbote, mm, taigi labai daug padėjo jūsų išvalgos dėl, tai, dėl to, kaip būtų galima patobulinti mm, šį pranešimą ir dėl mano pranešimo nesu visiškai tikra, kad viskas gera kryptimi e, nukreipta, tad labai lauksiu kolegų komentarų. Pavyzdžiui, priedė mane neramina kai kurie iš nustatytų tikslų dėl, pavyzdžiui, klinikinių tyrimų skaičiaus, dėl valstybių skaičiaus, nebūtinai tai leis pasiekti pagrindinių tikslų. Ir man atrodo, kad tie, kas anksčiau yra dirbę šioje srityje, pritars man, kad galbūt vien tik tai klinikinių tyrimų atlikimas labai lengvas yra dalykas, kai reikia varnytę padėti kažkur, bet tai dar nereiškia, kad viskas padaryta tikrai sėkmingai. Aš labai tikėsiu lauksiuos kolegų e, dar čia reakcijos tais klausimais ir aš galvoju, kad reikės pateikti pakeitimų pasiremiant ekspertinėmis žiniomis šioje srityje. Kas dar labai svarbu, kad šis projektas vyktų geriau, tai labai svarbu, kad jį derintumėm su kitais viešojo, privataus ir savanoriško sektoriaus projektais ir, ir, ir tyrimais. Čia reikia atsižvelgti į pokyčius uh, Pavyzdžiui, galima su Gates fondu bendradarbiauti su panašiomis organizacijomis, kurios dirba trečiosiuose valstybėse. Pirmojoje programoje netiek daug buvo dirbama tą kryptimį, aš manau, kad reikia čia pokyčių. Toliau, kalbant apie lygų šaltinius, jų apibrėžimas turi būti kaip gali būti platesnis, ne vien tik tai užkrečiamos lygos, reikia, nu, pavyzdžiui, štai įtraukti ir darbą dėl diabeto, tai sėti su kitomis lygomis, todėl aš išbraukiau žodį užkrečiamos lygos. Aš um, toliau pasistengiau išlaikyti tą sąrašą, kad tai būtų lygos susijusios su skurdu, bet nebūtinai, kad ta lentelė būtų labai ilga, nes uh, galbūt iš tikrųjų per nelik ilga būtų projektui. Labai svarbu, kad um, visos galimybės būtų labai plačiai skelbiamos, viešinamos, kad pritrauktumėm kaip galima daugiau ekspertinių žinių ir dalyvių. Aš labai laukčiau jūsų patarimų ir čia mm, galvojant ir apie Horizonto 2020 e, interneto svetainės panaudojimą, pavyzdžiui, skelbiant, kas vyksta štai čia EDCTP2 Dabar dėl laiko, ką pranešė ir iš ryto sakė, kad reikėtų terminas, kad būtų ne 2024 metai, o 2020 metai. Bet čia aš manau, kai kuriais atvejais tai, ką paveldėjai, visa istorija yra pakankamai svarbi, ją reikia atsižvelgti, nes šioje srityje klinikiniai tyrimai juk dažnai užtrunka labai ilgai ir tai, kad terminas galutinis būtų 2024 metai, tai dar nereiškia, kad visi pinigai bus numatyti iki 2024 metų, bet tiesiog reikia numatyti tokią fizinę galimybę užbaigti kai kuriuos tyrimus, kuriems gali prireikti daug ilgesnio laiko netgi iki 2024 metų. Išplėstas dalyvių skaičius taip, bet skaitmeniniai tik, skaičiais išreikšti tikslai, mano manimu, gal nėra visuomet labai teisti, tinkami. Uh, kaip galima platesnis lygų sąrašas, taip, pernelyg nesusiaurinant jo. Aš tikėsiuos kolegų komentarų, aš manau, kad tikrai kai kuriuos pakeitimus galėsime draugė su jumis parengti ir kartu pasirašyti. Lauksiu dabar jūsų nuomonių. Dėkuoju kolegai Ford, dabar e, kolegai Karvalio. Atsiprašau, sakė pirmininkė, ponas Lamsdorf paskui Cavėlą, o paskui e, mano minėta kolegė. Prašom. Šis klausimas yra iš tikrųjų labai svarbus, jis yra susijęs su mažomis rytinėmis įmonėmis dirbančiomis e, tyrimų srityje. Mažos ir vidutinės įmonės kuriam 75 procentus visų darbo vietų Europos Sąjungoje. Tačiau, tačiau, kalbant apie mokslo tyrimo veiklą, tos tik 4 procentai mažų ir vidutinių įmonių dalyvauja mokslo tyrimo darbuose. Tad situacija joms yra tikrai sunki. Turime suprasti, Turime suprasti, kad yra Europoje kelių formų kapitalizmas įsidėgęs. Yra toks kapitalizmas kaip Prancūzijoje, kur valstybės pozicija stipri, kur dviejopa sistema, toks egzistuoja taip pat kapitalizmas. kai e, veikiama Vokietijos modelio pagrindu ir kapitalizmas, kur įmonės vaidina didelį vaidmenį, tai yra anglosaksiškose valstybėse. Taip pat tenka paminėti apie tai, kokia sistema egzistuoja Šiaurės Italijoje. Mums tai yra įkvėpimo teikianti sistema, nes čia mažos ir vidutinės įmonės dirba daugybėje sričių. Jos būrėsi į tinklus, Mažos ir vidutinės įmonės dirba labai efektyviai, jos dirba inovacijų srityje, jos e, užima pakankamai reikšmingą rinkos dalį. Problema yra štai kokia. Tos programos skirtos paremti mažoms ir vidutinėms įmonėms dirbančioms mokslinio tyrimo srityje nėra labai harmonizuotos, nėra tinkamai apibrėžtos. Reikėtų turėti tokią sistemą, kuri būtų lanksti ir kuri būtų efektyviai veikianti. Kai kurios struktūros, jų veikla persidengia. Ir, pavyzdžiui, yra ta vyriausybinė programa, kuri buvo pradėta 1995 metais. 14 Europos valstybių dalyvauja ten, e, išskaitant taip pat ir ne ES valstybės tokias kaip Izraelį, taip pat Šiaurės Koreja, Kanada ir, ir, ir jos yra asocijuotos valstybės dirbančios prie šių programų. Mums yra iš tikrųjų labai svarbu dalyvauti Eurostar programoje, nes Čia susitelkiama prie mažų vidutinių įmonių, kurios dirba mokslinių tyrimų srityje. 33 šalis yra įsitraukusios į šią programą. Šalia tų Europos 33 šalių Europos Sąjunga taip pat veikia šioje programoje kaip narė. Ši programa buvo pradėta 2008 metais ir dabar ji, jos baigėsi pirmasis laikotarpis, tai bus 2013 metais. Programa apima Eurekos visus privalumus. 25 metai praktikos egzistuoja tos programos. Turėčiau pasakyti, kad mokslo tyrimo veikla nacionaliniu lygmeniu e, apima 300 milijonų eurų. Europos Sąjungos e, mastu tai sudaro 100 milijonų eurų. Tad labai svarbu iš viso derinti privataus ir viešojo sektoriaus partnerystę, kad būtų galima geriau panaudoti tuos visus turimus išteklius. Turėčiau pasakyti, kad šis, kad ši programa e, turėtų būti tęsiama Eurostart ir Eureka. Eurostars ir Eureka programos turi būti tęsiamos. Ir turėčiau pasakyti, kad nuo kitų metų, nuo 2014 iki 2020 bus derinamos ir nacionalinės lėšos jos turėtų siekti 361 milijoną eurų ir taip pat 287 milijonai e, eurų bus pateikti Europos Sąjungos. Tai turėtų sudaryti 48 milijonus eurų. Tai yra reikšminga pažanga, kuri gali leisti mažoms ir rytinėms įmonėms sėkmingai pasinaudoti mokslo tyriamąją veiklą. Finansinės pasiekmes yra labai svarbios. Eurostars prisidės prie ES konkurencingumo gerinimo, prie darbo vietų kūrimo, prie ekonominių pasikeitimų ir prie tvaraus vystimosi tikslo pasiekimo. ES 2020 tiksluose visą tai jau yra buvę numatyta. Eurostars pastaruoju laiku nuo 2008 iki 2014 metų buvo paremtos viešuoju finansavimu. 100 milijonų eurų buvo numatyta, kaip jau sakiau, šiai programai, o privatus finansavimas siekia 400 milijonų. visos tos lėšos. buvo surinktos iš organizacijų dalyvaujančių projektuose. Eurostars 2 apima 33 valstybės, 2013 metais Baigėsi pirmasis programos įgyvenimo lygmuo ir, kaip jau sakiau, 861 milijonas yra numatytas. Komisija spalį paskelbė savo siūlymus, kur nurodomas toks skaičius 287 milijonai. 1148 e, milijonai bus bendra suma, kurią sudarys ir privačios lėšos, ir, ir, ir, ir e, viešosios lėšos, tai reiškia 50 procentų finansavimo padidinimą. 48 milijonai, 1148 milijonai yra numatyti laikotarpiu iki 20 metų. Tai tokia būtų pati elementariausia informacija. Norėčiau Jums pasakyti, kad pateikiau tris pakeitimus. Pirmasis yra pateiktas 52 straipsniui. Norėčiau paskaityti jums pakeitimo tekstą. Viršint numatytą maksimalę pirmojo dalyje numatytą sumą. Reikėtų remtis taisyklę, susijusią su valstybėmis narimis, kaip numatyta 7.1a straipsnėje. Veikimo sąnaudos turėtų būti tinkamai apskaičiuotos tinkamai, kad būtų galima atsižvelgti egzistuojančius poreikius, numatyti lankstumo galimybę. Šiuo atveju ES indėlis galėtų išaukti, padidinant maksimaliai per pus numatytą finansavimą. Kitas pakeitimas yra dėl apibriešties, kas yra mažos jūtinės įmonės. 22 straipsnėje. 2.2 straipsnėje yra pasakyta, kad maža ir vidutinė įmonė yra tokia įmonė, kuri reinvestuoja bent 10 procentų savo pelno e, į mokslo tyrimus ir aktyviai dalyvauja mokslo tyriamojoje veikloje. Proposed, uh, um, Pirmininkė perspėjo kalbėtojo, kad baigėsi laikas pasisakymų skirtas. It, uh, will... Galėtumėte ir patys tai perskaityti, kolegos. Aš perduosiu komiteto nariams rašytinį savo pakeitimų tekstą. Ir turėsite progą susipažinti su tuo. Dėkoju uždėmesi. Tikiuosi, kad kai kurie iš tų siūlymų ir pastabų bus naudingi. Grazie al collega. Dėkuoju kolegai. Jums leido šnekėti keliomis minutėmis e, ilgiau, nes turėjome truputį laiko, tačiau vis tiek būkime drausmingi. Dabar kolega Cavela. Dėkoju. Dėkoju. E, tyrimų programa dėl meteorologijos ir programavimo leis sustiprinti mūsų pramonės konkurencingumą bei inovacijas. Mes uh, turime atremti daug iššūkių energetikos, sveikatos, aplinkos saugos rytise ir tuo būdu ši programa padės mums atremti tuos iššūkius bei paremti tuo pačiu įvai, daug įvairių politinių iniciatyvų. Vienas iš šio pasiūlymo tikslų yra turėti integruotą mokslinio tyrimų metrologijos rytyje sistemą ES pagal 185 sutarties straipsnį ir tai padaryti tiek nacionaliniu, tiek e, europiniu lygmeniu. E, metrologijos tyrimai taip pat e, patenka į horizontas 2020 sritį. Čia numatytos priemonės yra patikimos, konkrečios priemonės ir e, bus užtikrinami veiksmingesni moksliniai tyrimai šioje srityje. Tuo būdu priemonės e, taikomas metrologijos e, srityje remsis inovuojančiais e, sprendimais bei mūsų turimų išteklių panaudojimu. Tai turėtų atverti naujas galimybės tarptautiniai prekybai bei turėti teigiamą poveikį įvairiems pramonės sektoriams. Tuo pačiu tai taip pat leis geriau plėtoti padalinius dirbančius e, mokslinių tyrimų srityje valstybių narių dalyvaujančių skaičius padidės nuo 22 iki 28. Visos valstybės narės pritarė mūsų pastangoms metrologijos e, srityje, todėl kad e, susidarė kritinė valstybių masė, didinanti investicijas į infrastruktūras šios ryties, tad jeigu bus einama šituo keliu ir jeigu bus atsižvelgiama į metrologijos vaidmenį tinkamai, Tai e, tuo pačiu yra labai greit suprantama, jog e, valstybės narės būtinai turi veikti kartu, norėdamas pasiekti šitų tikslų, jog e, pavieniu jos negalės to padaryti. E, Ir tuo, tuo būdu šios pastangos gali būti vaisingos tik tai, jeigu tai bus tarp valstybinės pastangos, o ne pavienės pastangos. Jeigu nebus pastangų dedama Europos lygmenių, tai papildoma nauda, pridėtoji nauda e, bus mažesnė. O einant šituo keliu ir veikiant kartu, bus įmanoma nueiti daug toliau, negu veikiant valstybėms e, pavieniui ir tuo pačiu e, lėšų panaudojimas bus daug, daug veiksmingesnis. Bet e, tam, kaip sakiau, yra būtina ta kritinė masė valstybių norinčio eiti tuo keliu. Ir ta masė yra. Mes norime taip pat racionaliau panaudoti finansavimą. Kalbant apie mokslinio tyrimų programą, aš išnagrinėjau komisijos pasiūlymą ir matau, kad kai kuriais aspektais pasiūlymas gali būti patobulintas, todėl pateikiau pakeitimų tais aspektais dėl pagrindinių dalykų yra sutarta ir mes tai matėme per plenarinį posėdį praeitoje sesijoje, kai buvo balsuojama dėl, e, kalbama dėl horizontos 2020. Dėkuoju, ponė Cavela. Dabar žodis kolegai Karvaliu. Thank you very much. Uh, uh, I'm the shadow. Dėkuoju. Esu šešėlinė pranešėja dėl šio klausimo. Norėčiau padėkoti pranešėjai Vicky Ford už puikiai parengtą pranešimą. Ačiū už puikų bendradarbiavimą ir norėčiau pasakyti, kad pritariu viskam, ką minėjo ponia Ford, ką jinai siūlė. Mes daug diskutavome jos keliamų klausimų. Man džiugu, kad galiu dalyvauti šiame projekte. Pone Ford sakė, kad tai labai svarbus projektas. Aš jau, jau projekto pradžioje 2003 metais padėjau šį projektą kurti. Aš dirbau Portugaliją, tuo metu buvau atsakinga už mokslo tyrimus. Žinau, kas veikia gerai, kadangi seniai daviau šiame projekte ir žinau, kas veikia ne taip gerai. Tad iš tikrųjų labai svarbu rasti tuos dalykus, kurie veikia ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Man neseniai teko privilegija susitikti su komisijos atstovais, mes aptarėme tuos vykstančius projektus. Man iš tikrųjų padarė labai gerą įspūdį tas nuveiktas darbas, kurį atliko Europos mokslininkai, turėdami labai nepalankęs sąlygas. Jie padeda žmonėms, jie teikia gydimą, jie. E, mes iš tikrųjų lankėmės e, tuose e, labai apleistose vietose, lūšnynuose, kur žmonės gyvena labai sunkiomis sąlygomis, lankėme kaip tauna. Ir matėme, kad tas gydimas žmonių, kurie gyvena labai sunkiomis sąlygomis, kurie labai vargingai gyvena, tas gydimas veikia. Šie projektai turi būti tesiami, o aš labai džiaugiuosi galėdama tuose projektuose dalyvauti. O kas veikia ne taip gerai? Pirmiausia, tai yra pernelyg viskas sudėtinga. Mes trejus metus gal sugaišome, kol projektas buvo pradėtas įgyvendintas pagal numatytas taisyklės. E, daug yra numatyta įvairiausių komplikacijų. Būtinas supaprastinimas, kad būtų galima sumažinti biurokratijos. Žinau, kad daug žmonių yra įsitraukę šios projektus, tačiau uh, turime daug ką supaprastinti. Lygiai taip kaip ir kalbant apie horizontą 2020, valstybės narės e, turi įsitraukti šius projektus, būtina pritraukti privačias investicijas, o kad tai galėtų įvykti, daug kas turi būti supaprastinta. Mums taip pat reikia pagerinti bendradarbiavimą su Europos vystimosi fondu. E, Šis fondas padeda klinikoms Afrikoje, tačiau trūksta bendradarbiavimų su EDCPT. Būtina, kad šis fondas taip pat teiktų savo paramą, kad projektai būtų sėkmingai gyvendinami. Programoje daug pajėgumo kūrimo komponentų, kad būtų paskui galima sėkmingai kurti nacionalinės programas. Aš nesu tikra, kad neturėtume šiek tiek daugiau dėmesio skirti toms nacionalinėms programoms. Kai žvelgime, kas vyksta privačiame sektoriuje, tai matome, pavyzdžiui, kad Glaxosmis pareng, pa, sukūrė vakciną nuo, vakciną nuo malerijos. Tad labai svarbu iš tikrųjų dalintis tą patirtimį, kur yra sėkminga. Tačiau svarbu taip pat ir pasirinkti reikiamą kryptį. Programoms būtina suteikti tam tikrą kryptį. Sutinku, kad turėtume atkreipti dėmesį į retas lygas. E, Europoje situacija nėra tokia bloga šioje srityje, bet dar tebe lieka tokių regionų, kur šios lygos nusipelno tikrai didelio dėmesio. Pritariu tam, ką kolegė Vykė kalbėjo apie užkrečiamasias lygas ir apie e, sklaidą geros praktikos. Europos vystimosi fondas turėtų veikti aktyviau, kad būtų galima didesnį dėmesį skirti tiems dalykams, kuriuos čia paminėjome. Dar su šešėliniais pranešėjais ir pranešėjim tikriausiai turėsim galimybę apie tai padiskutuoti. Ačiū. Dėkuoju kolega Jėla Madurė. Sí, muchas gracias, presidenta. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu pasisakyti dėl ponios Ford pranešimo. Norėčiau pasakyti, jog mano frakcija remia pranešėjos e, atliktą darbą. Aš visiškai pritariu jos e, mintims ir visiškai pritariu tam, ką sakė ponia Karvalio. Norėčiau prie viso to pridurti dar vieną dalyką turint omenyje, kad aš jau pasakiau, kad esu e, visiškai už tai, kas pasakyta šiame pranešime. Mes kalbėjome apie inovuojančius vaistus ir jeigu manome, kad e, viešasis interesas turi būti pagrindinis e, tikslas mūsų e, finansuojant inovacijas ir mokslinius tyrimus, e, Tai galvojant apie besivystančias valstybės ir klinikinius bandymus, tai šis argumentas turėtų būti dar svarbesnis. Pone Ford pabrėžė šį aspektą, pone Karvalio taip pat apie tai kalbėjo. Čia kalba sukasi apie mokslinių tyrimų finansavimą. Ir čia taip pat kalba sukosi apie tas lygas, nuo kurių kenčia patys pažeidžiamiausi žmonės, pačios pažeidžiamiausios jų grupės besivystančiose valstybėse. Aš noriu to pasakyti, kad mūsų pastangos bus prasmingos tik tuomet, kai bus užtikrinama lengva prieiga prie mokslinių tyrimų rezultatų, tai yra prie tų produktų, kurie kuriami, remiantis naujausiais moksliniais tyrimais, sakykime, prie vakcinų. Ir jeigu ta ta ar kita vakcina kainuoja per brangiai, tai ar kitai žmonių grupiai, ar šeimai, tai tuomet jie neturės prieigos prie šitų dalykų. Mes manome, kad e, dokumente turi būti akcentuojamas prieigos aspektas. Dėkuoju. Lega Johnson. E, fru ordförande och kollegor, jag, jag ska yttra mig om eh, eh, programmet som här... Ačiū pirmininkė, kolegos kalbėsiu apie pana Ramstorfo e, klausimą apie MVI ir jų galimybės atlikti mokslo tyrimus. E, visų pirma, Eurostars ir Eureka mums suteiks galimybę užtikrinti, kad e, rinkoje būtų daugiau galimybių, kad būtų sukurta daugiau darbo vietų. Uh, Reikia galvoti apie naujus būdus pažvelgti į MVI, naujus būdus palyginti su tuo, kas įprasta mūsų komitete, ar, ar tai dirbtumėm su Horizontu 2020 ar kitais klausimais. Reikia galvoti ne vien tai apie politinius pareiškimus, kad mes galvojame, kad MVI yra svarbios. Mes turime bendrai žiūrėti į šį klausimą, kaip kad kuomet dirbome su Horizontu 2020 Mes turime suteikti MVI realią galimybę būti lyderėmis, reikia paskatinti požiūrį iš apačios į viršų, reikia analizuoti įvairias galimybės, įvairius kelius, kurie užtikrintų lengvesnė prieiga MVI prie įvairių programų. Dažnai MVI neturi tų e, įvairių tarptautinių ryšių e, departamentų ar komunikavimo departamentų kaip stambiosios įmonės, taigi jos neturi specialistų, kurie užsimtų vien šiais klausimais. Ir todėl labai svarbu, kad per šią programą mes galėsime uh, Mm, atverti tas galimybės būtent tokio tipo įmonėms realiai praktikoje dalyvauti šioje srityje ir aš ketinu pateikti pakeitimų tą kryptim. Ačiū. Dėkuoju. Dabar e, žodis kolegai Makeikovič. Sidan. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju visiems pranešėjams. Norėčiau pati pakomentuoti e, kaip šešėlinė pranešėja mažų įtminimų dalyvavimo mokslo tyrimo programuose. Aš asmeniškai remiu tą bendrą programą, kadangi šiandien yra labai svarbu, kai daug žmonių neturi darbo ir tuo pat metu neturi vilties, žvelgdami į ateitį. Labai svarbu vystyti atitinkamas programas. Eurostars programa buvo sėkminga mažoms ir didinėms įmonėms. Ši programa buvo spe, specialiai parengta inovacijas dėgiančioms mažoms ir didinėms įmonėms. Europos parlamente jau prieš kurį laiką dis, ėmėmės diskutuoti apie MVI reikalus. Tad man džiugu pasakyti, kad ši programa, Eurostar programa, padėjo pasiekti konkrečių tikslų ankstesnės finansinės perspektyvos metu. Ir jeigu ši programa bus tęsiama, tos sėkmės sulauksime ir dar didesnės. Norėčiau šiek tiek pateikti statistinių duomenų. Pirmojo Eurostas programoje 3500 prašymų buvo pateikta. 800 tūkstančių tik tai sulaukė teigiamo vertinimo ir finansavimo. Taigi čia taip pat reikalinga pažanga. Ir 70 procentų dalyvių buvo e, mažos jungtinės įmonės, kiti prašytojai buvo universitetai ir mokslo tyrimo centrai. Aš manau, kad kadangi sėkmė buvo tokia didelė, prie to prisidėjo principas iš apačios į viršų. Čia nebuvo atsižvelgiama į valstybės prioritetus, kokius mokslo ir technologijas e, vystyti. Projektų kokybė buvo svarbiausias faktorius skiriant finansavimą. Eurostars 2 turės tą, tokį biudžetą, kuris bus tris kart didesnis už pirminį. Tai yra iš tikrųjų e, galimybė finansuoti daugiau projektų. Mes padėsime inovatoriškiausiams įmonėms pasiekti sėkmės šiais krizės laikais. Bet tam reikia įsitikinti, kad mes neužmiršime uh, krizės padarinių, ypač valstybių biudžetams. Turime žinoti, kad valstybės narės turi mažinti kai kurios labiau viešai finansavimą negu kitos valstybės narės. Ir tai be abejo turės e, tam tikrų padarinių, bet reikėtų, kad nebūtų pakengta įmonės Eurostars 2 rezultatams. E, būtina ieškoti galimybių pasiekti maksimumą. Me, kai mes matome valstybės, valstybių įsitraukimų šios projektus. Gali kilti klausimų, kas už ką yra atsakingas, kas ką turi daryti. Būtina išvengti e, pernelyg didelio veiklos dubliavimo, būtina užtikrinti tinkamą finansavimo ir jo kontrolę. E, ES finansavimas gali būti padidintas tam tikrais atvejais. Valstybės narės Taip pat bus įpareigotas atlikti tarpinį vertinimą. Dalyviai turi žinoti, kokios yra taisyklės. Eurostars programa parodė labai aiškiai, kaip galima remti inovacijas. Turėtume taip elgtis ir ateityje, elgdamėsi kuo racionaliau. Dėkoju. Grazie, la parola. Dėkoju. Dabar žodis ponui Glant. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju taip pat e, ir poniai Cavela už e, jos pranešimą. Noriu pabrėžti mokslinio tyrimų metrologijos srityje svarbą. Tai be galo svarbu prekybai, aplinkosaugai, sveikatai. Mums reikia tinkamo pagrindo prekybiniams modeliams, pavyzdžiui, pavyzdžiui turint omenyje Galilėjaus programą. Nes laiko, laiko požiūrių, laiko vienetų požiūrių čia gali kilti rimtų sunkumų be e, šių tyrimų. Nuo 2012 metų 17 projektų buvo sėkmingai finansuoti labai daug partnerių iš mokslinės, akademinės bendruomenės dalyvavo, 22 valstybės dalyvavo tose projektuose, komisija siekia tęsti tos projektus, mes labai to džiaugiamės. Yra pateikta pakeitimų šitam e, pranešimui, aš tikiuosi, kad e, pranešimas bus priimtas ir manau, kad reikia užtikrinti, kad bendrosios taisyklės, kurias mes priėmėme mokslinio tyrimų srityje, būtų taikomas ir šitame kontekste. Labai svarbu taip pat čia viską daryti pagal 185 ar 187 straipsnius. As Rubik, dėkoju, ponė pirmininkė. Aš e, taip pat manau, kad Eurostaras yra puikiai valdamas Eurikos komandos. Daugiau valstybių dalyvauja šitame projekte, negu yra valstybių narių Europos Sąjungoje, tad uh, Galbūt reikėtų šį projektą išplėsti į visus Eurekos narius. Gal tuo būdu būtų galima patraukti daugiau mažų ir vidutinių įmonių. Tai būtų privalumas. Na, o dėl administracinių išlaidų kolegos e, komentavo šį aspektą ir šiandien rytinėje posėdžio dalyje buvo apie tai kalbama dėl e, JTI. Tai ne, negali administracinės išlaidos būti vienu atveju 1 procentas, kitu atveju 6 procentai. Turi būti suvienodinti tie dalykai. Galbūt e, tai priklauso nuo programų masto, nuo reikalavimų ir, ir, ir, ir kitų dalykų. Ar galima skirti 22, 33 procentų, 25, 33 procentų finansavimą. Ir kaip e, būtų su tiksliu 10 procentų apibrėžimu. Galbūt reikėtų atsižvelgti į apyvartą, apyvartos dydį ir į dalį lėšų skiriama mažose ir vidutinėse įmonėse moksliniams tyrimams. Šiaip ar taip šiame kontekste Eurostar programa yra mūsų kelrodė žvaigždė. Aš manau, kad e, biurokratija turi būti mažinama ir iš principo tai, kas vyksta šioje programoje, yra daugel atveju pavyzdys kitoms programams. Dėkoju. Keletą žodžių apie Eurostarą. Mes e, nagrinėjame pateiktą pasiūlymą šito klausimu ir e, nagrinėjame ataskaitas dėl Eurostar 1. Ir iš to matome, kad tą programą galima dar patobulinti ir Eurostar 2 turbūt bus e, tobulesnė programa, tačiau ir e, E, pirmojoje programoje matėme, kad įmanoma dinamiškai patraukti mažas ir vidutinės įmonės ir jog įmanoma sudaryti tarp valstybinį tinklą, kuris e, gyventina inovacijas. Tad manau, kad e, dabar labai svarbus aspektas yra tas, jog prasideda antrasis etapas ir, kaip kurie kolegos sakė, manau, turime įtvirtinti didesnį įvairių programų harmonizavimą, kad siektume didesnės papildomos e, naudos ir kad realiai būtų gyvendinamos tarp valstybinės e, programos. Išplėtimas į Eurekos e, narius. Manau, kad tai geras pasiūlymas. Ta, ta iš principo siūlo ir pranešėjas. Turime taip pat suprasti, kaip optimaliai panaudoti finansinį svertą. Tai buvo daroma Eurostat 1 e, plotmėje. Turime daryti tai ir toliau, todėl kad e, mažas ir vidutinės įmonės, žinoma, turi naudotis tuo e, tinklu, bet sukūrus tinklą, galvojant apie naujus mokslinius tyrimus, reikėtų galvoti ir apie privačių ir e, viešųjų finansavimo šaltinių panaudojimas siekiant pasiekti maksimalę sinergiją. O tam, aišku, turime daug ką supaprastinti, nes supaprastinimas šiame kontekste yra labai svarbus dalykas, daug apie jį kalbame, bet ne visuomet praktiškai įgyvendiname Europoje, tai turime vengti bet kokio dubliavimuose, dvigubų tikrinimų, auditų ir panašių dalykų. Nes e, nereikia komplikuoti per daug taisyklių, Dėl to auditas, inspekcijos tampa komplikuotesnės, sudėtingesnės ir nebūtinai visas procesas vyksta geriau. Tad turime į tai atkreipti dėmesį, atkreipti dėmesį į administracinės sąnaudas. Manau, kad administracinės sąnaudos yra labai jautrus e, aspektas ir ne tik šioje srityje. Nes e, dažnai yra sakoma, jog e, tiesioginės e, sąnaudos yra žemos ir negalvojama, jog e, yra visokiausių sąnaudų susijusių su išoriniais e, e, operatoriais. Ir tuomet kalbame apie didelės administracinės sąnaudas. Ir per didelės administracinės sąnaudos kartais daro per griozdišką visą mechanizmą. Tad tokie yra svarbiausiai aspektai ir reikėtų čia dar pabrėžti, jog e, ta sustiprinta partnerystė turėtų prisidėti prie inovacijos geresnio gyvendinimo ir prie geresnio mažų ir vidutinių įmonių įtraukimo į šį procesą, tai ypač svarbu Europoje, ypač dabartinių krizės metu. Dėkoju Patricijai Toja, dabar kolega Eller. Ich will nur ganz kurz den ähm, Ausführungen von Kollegen Nob. Labai trumpai. Noriu prisijungti prie to, ką sakė kolega Glant. Jis kalbėjo apie visą eilę labai svarbių klausimų. Tai štai, esu e, e, koordinatorius, galiu pasakyti, kad mes žvelgime ne tik į pranešėjų tam tikrus sprendimus. Mes manome, kad reikalingas yra susitarimas. Mes turime EDCPT siūlymas, kuriam pritarė dauguma frakcijų. Mes norime bendros procedūros, mes nenorime atskirti e, šio klausimo nuo kitų nuo pagalbos mažoms ir vidutinėms įmonėms ir visos eilės kitų, kitų klausimų susijusių su šią temą. Mes manome, kad reikalingi būtų integruoti deleguotieji aktai, kad jie turėtų būti priimti balandžio mėnesio pradžioje ar kovo mėnesio pabaigoje. Būtent tai norėjau pasakyti tarybai ir komisijai. Jie tikiuosi mūsų išklausė. Ačiū. Dėkoju. Kolega Turmes, pranešėjas pasirodė posėdėje. Jam žodis. Dėkoju. Atleiskite, kad pavėlavau šiek tiek, sako kalbėtojas. Tiesiog turėjau susitikimą, kurio atidėti nebegalėjau. Ačiū, kad esate supratingi. Pabandysiu pristatyti trumpai. Mano pranešimas yra susijęs su tuo, kaip technologijos gali padėti vyresniems žmonėms gyventi, sakykime, nesunkiai, maloniai. Pateikti siūlymai man patinka. Buvau sustikę su įvairių asociacijų atstovais, kurios atstovauja vyresniems žmonėms ir tos asociacijos man papasako apie tokį konfliktą. Viena vertus norima, kad vyresni žmonės kuo ilgiau liktų namie. Liuksemburge yra teikiamos įvairios paslaugos gydimo namie. Žmonės tuo būdu gali ilgiau likti savo namuose. Kita vertus, tiem žmonėms siūloma keliauti į specialias struktūras, kur atsiranda toks žmogus tarp panašių į save žmonių. Ten jiems reikiamos taip pat sveikatos paslaugos. Tačiau abiem atvejais siūloma pasitelkti technologijas, daviklius. Žmonės, kurie lieka savo namuose, dažnai gyvena visiškai vieni, izoliuoti. Nežinau, ar tai yra kokia nors tikrai reali grėsmė. Tačiau apie tai dar diskutuosiu su kitais šešėliniais pranešėjais. Mūsų siūlomas metodas turi atsižvelgti į būtinybę neatskirti žmonių, nenustumti jų į atskirtį. Būtina pasitelkti naujas technologijas, tokias, pavyzdžiui, kaip Skype technologijas, panašias. Jeigu žmonės nebegali e, judėti, vaikščioti, tai tuomet šiuo būdu naujų technologijų pagalba jums užtikrinama galimybė bendrauti su kitais žmonėmis. Kadangi jau kalbame apie e, DCI programą, tai čia iškyla duomenų apsaugos klausimas. Tu reikėtų numatyti tam tikrus skaitiklius, tačiau į privatų asmens gyvenimą kištis nevalia. Buvo pastebėta, kad Europoje vis daugiau susidurima su skurdu, auga energijos kainos, tad kyla klausimas, kiek tos naujos technologijos padės žmonėms iš tikrųjų, nes jos yra brangios. Vien jau dėl to, kad vartoja nemažai energijos, o šit nuolatos brangsta. Tačiau reikėtų, kad ta nauja e, technologinė įranga nebūtų tokia e, reikalaujanti didelių energijos sąnaudų. Taigi situacija yra sudėtinga. Reikia iškelti štai kokį klausimą. Kas atsitiktų, jeigu valstybė narė kokia nors neprisijungs prie kitų ir jeigu, pavyzdžiui, jį turės tokių įmonių, kurios yra labai pažangios ir ta šalis nenorės dalyvauti numatytose programuose, kuriuose, pažiūrėjau, dalyvauja kitos valstybės narės. Aš manau, kad tos programos turi būti tikrai europinės ir gyvendinamos viso Europos Sąjungoje. Manau, kad čia turėtume ieškoti sprendimo. Norėčiau, kad perskaitytumėte mano pakeitimus. Aš, jeigu taip galima sakyti, mestelėjau akmenuką į balą, kad atsirastų raibulių, kad išsiplėtotų diskusija. Mes kaip parlamentas turime diskutuoti. Aš dalyvavau e, sudarytos komandos atliktame darbe kai dėl institucinių aspektų mes negalime apsiriboti vieną programą, turėsime atsižvelgti visą eilę dalykų ir pavyks mums tik tada, jeigu dirbsime visi kartu. Kolega Brezina. Pani předsedající, e, tento program e, je... Pro... Ačiū pirmininkė. Ši programa yra bendra programa, apjungianti keletą valstybių narių. Dėja, mano valstybė narė nėra nedalyvauja šioje programoje. Nors kaip panas Turmes ir aš galvoju, kad tai yra nepaprastai svarbi programa. Norėčiau labai palankiai vertinti pranešėjo darbą. Bet vienu klausimu mano nuomonė skiriasi. Ši programa yra tarsi galimybė netaikyti horizonto 2020 taisyklių, nes jas e, kaip ir pakeičia nacionalinės taisyklės. Dėl, ir dėl to daug MVI yra pritrauktos prie šios programos. Jeigu tai panaikintumėm, gali būti neigiamų padarinių. Galbūt pranešėjas galėtų mm, iš, panalizuoti iš naujo savo požiūrį tuo klausimu ir pakeisti jį, jį kiek palankesniu. Aišku, labai svarbu yra užsitikrinti um, taisyklių laikymasi, tačiau nebūtinai tai gali duoti norimo poveikio. Mm, Manau, kad pranešėjo sprendimas yra puikus pasiūlytas dėl kompetencijų centro steigimo valstybėje, kuri nėra narė. Bet galbūt, aišku, tai nėra taip svarbu, nes mums reikia, aišku, ir, ir struktūros, ir biudžeto eilutės tam. Ačiū. Dėkuoju. Nėra daugiau kolegų norinčių komentuoti. Tiksliau, yra vienas kolega, panas Seller, prašom. Ähm, Dėkuoju. Iš principo aš nieko nenoriu pridėti, pridurti prie to, kas buvo pasakyta. Noriu tik e, pasakyti, jog e, pranešimo projektas yra puikus, o e, duomenų apsaugos aspektas turi mums rūpėti pagyvenusių žmonių asmeniniai duomenys susijęs su sveikatos apsauga yra labai įdomus duomenys prekybiniu požiūriu. Ir reikia juos tinkamai saugoti. Mes e, norime sukurti programą, įgyvendinti programą, kuri leistų per atstumą stebėti širdies stimulatorių duomenis. Tai yra tokie duomenis, kurie susiję su labai asmeniniais asmenų gyvenimo aspektais ir todėl reikia tinkamai saugoti šios duomenys, ypač galvojant apie pagyvenusius vyresnio amžiaus žmonės, kurie yra dažnai pažeidžiami, kurie ne visuomet gali patys užtikrinti, kad jų asmens duomenys yra tinkamai apsaugoti, tinkamai panaudojami. Tad mes visuomet pasisakome už tokias domenų apsaugos programas. Dėkuoju. Na, o dabar žodis komisijos. Uh, atstovai, panavytė. Ačiū, nekartosiu to, ką iš ryto sakiau dėl 187 straipsnio bendrojų pobūdžių, kad reikia, reikia supaprastinimo kad mes tengiamės pasimokyti iš 185 e, straipsnio pirmos kartos taikymo, kad mes galvojame, kad reikia derinti, harmonizuoti įvairias iniciatyvas, reikia išvengti uh, persidengimo, dubliavimuose su dabar galiojančiais teisės aktais. Dar keletas mm, bendrų pastabų ir paskui konkrečiai pakalbėsiu. Dėl 185 straipsnio norėtumėm akcentuoti du elementus. Visų pirma, ekspost auditai. Niekam nepatinka auditai. Tai akivaizdu, bet. Uh, taip jau yra, kad finansinis reglamentas numato prievalę komisijai pateikti garantijas dėl nes, biudžeto investavimo į tokias įmonės bendrovės. Taigi, reikia tikrinti, kas vyksta su ES indėliu. E, tai reikia ir kontrolės sistemų, reikia ir kartais ir eksantį įvertinimų. Kartais reikia taip pat ir ekspost auditų. Ir e, tą reikia išsaugoti ir dėja negalima čia kažkokiu tai sąlygų sėti su tuo. Antras e, dalykas būtų e, dėl garantijų fondo, kurį gali panaudoti es institucijos. Iš tikrųjų, 185 straipsnis nenumato institucijų, bet kai kuriuose rizikingose institucijose ir čia gal CBC galbūt didesnė problema yra tam tikrų alternatyvų, kurios numatytos finansinėme reglamente ir galbūt kartais nacionaliniu pagrindu galima surasti kažkokiu tai priemonių. Dėl ACPT, ACPT mes labai sveikiname ponios Ford pranešimą. Dėl tikslų buvo kelta tam tikrų klausimų, bet, na, manau, jūs jau seniai dirbate šiame parlamente ir tikriausiai gal atsimenate pana Vampelsino pranešimą, kuris atliko CDPT pirmos programos tarpinę peržiūrą ir būtent smerkė tai, kad nėra tų e, konkrečių apčiopimo tikslų tikslų, e, kad tai trukdo efektyvumą užtikrinti, todėl mes ir numatėme šios tikslus. Dabar dėl e, ponės Karvalio pastabų, kad reikia daugiau sinergijų su, su struktūriniais fondais. Tikrai mes to ir siekiame dėl Eurostars 2 programos, kuri buvo labai plačiai aptarta. Žinoma, mes labai sveikiname. Um, pranešės liniją, e, iš tikrųjų ir kvėpimo įgauname, ir užmojai platesnį numatyti, ir labai svarbu kalbėti apie Eurostars integravimą ir pagrindų reglamento būtų 2020 straipsnis čia taikytinas dėl koordinavimo uh, Reikėtų vis tik akcentuoti du dalykus. Dėl biudžeto mes būtume norėję laikytis to, kas buvo numatyta Eurostars 1 dėl ES indėlio ribojimo 25 procentais. Aišku, gal galima būtų galvoti apie sverto poveikio didinimą valstybės narėse ir dėl valstybių narių dalyvavimo gal čia reikėtų e, truputėlį sutvarkyti terminologiją, kuri naudojama, nes e, Horizonto 2020 kontekste dalyvaujančios valstybės yra labai aiškiai apibrieštos ir taisyklės yra labai aiškios ir ponas Seleris apie tai priminė. Tai nereikėtų įnešti painiavos mm, painiant to su valstybėmis, kurios yra susijusios su Eureka, nes iš tikrųjų jos nėra susijusios su Horizontu 2020. Gal vadinkime tas šalis šalimis partnerėmis ir tuomet tai išspręs problemas. Dabar kitas dalykas, tas e, Eurostars, e, toks požiūris iš pačios į viršų, e, ką jūs akcentavote. Iš tikrųjų, Eurostars neparenka projektų, tai yra pagrindinis toks požymis, kad pačias MVI gali apsispręsti, ką jos nori daryti. Tai yra esminis galbūt šios programos skirtumas nuo kitų programų. Ir galiausiai pranešėjų siūlymas dėl tam tikrų kriterijų, tarsi tokio sąrašo, kuris leistų patikrinti, ar galima įtraukti dalyvį. Iš tikrųjų, tai jau kaip ir patikrinta pagal straipsnį 2020 dėl integracijos tikslų, tai man atrodo, mums atrodo, kad to nebereikėtų. Tai jau per daug būtų dabar dėl pono turmės pranešimo, mes taip pat jį labai sveikiname. Ir tik tai trys pastabos. Visų pirma, sveikiname tai, kad pranešime akcentuojama, jog reikia derinti tai su Europos inovacijų partnerystė. Ir pono Turmės, man atrodo, prekinis ženklas yra tai, kad jis akcentuoja, jog vartotojus reikia kaip galima labiau įtraukti. Tai Akivaizdu, kad tai yra pliusas, tad ženkime šiuo keliu. Antras dalykas, panas Brezina tai akcentavo. Panašu, kad yra tam tikrų prieštarų čia, nes tarsi siekiama um, tam tikrų nukrypti leidžiančių um, elementų dėl ES paramos ir valstybių narių taikomų taisyklių. Iš esmės tiesiog buvo galvojama, kad reikėtų vartotams palankesnių sąlygų sudaryti. Tai būtų žingsnis tą kryptimi. Bet aišku, tenka sumokėti tą kainą, kad reikėtų padaryti tam tikrų nukrypimų, palyginti su bendrosiomis taisyklėmis, bet mūsų manimų verta tai padaryti. Dabar dėl atsiverimo kitoms um, val, šalims. Iš tikrųjų, ši programa yra atvira, daug dalyvių gali dalyvauti, bet aišku, neįmanoma es finansavimo teikti ne ES valstybėms narėms per bendrą programą dėl to, kad nėra jokio nacionalinio įsipareigojimo dėl finansavimo. Todėl mes galvojame, kad 185 straipsnio taikymas yra labai svarbus, kai eina kalba apie kelių valstybių narių bendrą dalyvavimą, o po to jau yra tam tikras papildymas iš ES e, biudžeto, bet visų pirma, ES kelios valstybės narės turi prisijungti prie to projekto, tik tada galima naudoti ES finansavimą. Bet, bet kokiu atveju, kaip sakiau ir iš ryto, mes labai pasirengę atsakyti į visus jūsų papildomus klausimus, dalyvauti tolesnėse diskusijose ir tikrai visas indėlis iš parlamentarų labai laukiamas. Dėkuoju. Dar turime truputį laiko ir galime suteikti žodį pranešėjams. Pone Karvalio paprašė žodžio. Turiu klausimą. Kolegės Viki Ford vardu. Prašymas būtų komisijai, ar galėtų mums padėti pateikdami savo siūlymus dėl to, kaip garantijų fondas galėtų būti pritaikytas. Nes mums iš tikrųjų ir rūpi EDCPT Ir norėtųsi paklausti, ką, kaip galima būtų pasinaudoti Europos komisijos rekomendacijomis, kaip pasinaudoti tuo garantijų fondu. Dėkoju. Sì, eh, veramente mezzo minuto, half minute. Prašom, bet labai trumpai, pusę minutės maksimum. Yes, and that we will uh, go and discuss with Mrs. Ford. And... Mes su ponia Ford ir su jumis, ponia Karvajo, plačiau aptarsime techninės galimybės. Aš minėjau nacionalinės programas, kurias galime panaudoti ir aš finansinį reglamentą minėjau, kur yra matytos taisyklės. Grazie. Quando troverete una soluzione. Dėkuoju, kuomet e, rasite sprendimą, galėsite per sekretariatą pateikti atsakymą komisiją. Man atrodo, kad e, Lans, Lansford, Savela ir Turmes paskui. Tokia tvarka nori kolegos pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Noriu išsakyti keletą pastabų dėl diskusijų, kurias dabar stebėjome. Visų pirma, ši procedūra, ši finansinė priemonė e, suteikia mums E, tokia galimybė, e, kad būtų ir dalyvavimas, ir atstumas, toks paketas bendras. Ir galvojant apie mokslo istoriją, visa didžiausia problema buvo identifikuoti e, idėją ir instituciją. Dabar mes turime galimybę žengti tolyn nesilaikyti vien labai tokio nelankstaus institucinio požiūrio, todėl labai dėkoju komisijai, kad ji parengė tokią priemonę, kurią galima įgyvendinti. Antra pastaba. Vienas iš mano pakeitimų yra skirtas spręsti problemą dėl labai mažų MVI. Kai kuriuos MVI neturi nei dešimties darbuotojų tai 10 procentų taisyklę būtų labai sunku įgyvendinti. Dėl tos priežasties mano pakeitimas siūlys šios problemos sprendimą. Aš labai tikiuosi, kad mano kolegos parems mano sprendimą. Trečias dalykas. Turime daryti spaudimą, kad gerėtų privataus ir viešo sektoriaus partnerystė, nes tai yra tikrai dar silpnoji vieta ES, kai mes palyginame mūsų situaciją su JAV. Ten e, matome, kad realiai ir pas mus tokia finansinė priemonė padėtų spręsti problemas. Ketvirta pastaba. E, svarbiausia, kas būtų mums pažvelgti plačiau nei ES sienos, bendradarbiauti su rytų partnerystės valstybėmis ir Rusija taip pat. Mane informavo, kad dabar jau yra tam tikros dėrybos, diskusijos tarp ES ir Rusijos šioje srityje ir mm, rusai yra labai suinteresuoti dalyvauti Eurekos programoje. Penkta pastaba. Čia irgi diskusijose buvo paminėta kad aš siūlau išplės, padidinti administracinės išlaidas. Tai klaida. Nes tas išlaidų išplėtimas yra ne administracinėms išlaidoms numatytas, o dalyvavimo mokesčiams, nes tose programuose yra galimybė mm, apjungti įvairių valstybių dalyvavimą. Tai partneriai per sieną skirtingose valstybėse narėse, skirtingose valstybėse galėtų pasinaudoti tokią priemonę, kuri leistų joms sumažinti individualius dalyvių, dalyvių mokesčius. Dėkuoju kolegai Lansford už tokį išsamų pakomentavimą, kolega Cavėla. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš e, nedaug ką beturiu pridurti prie to, ką sakiau. Labai atidžiai išklausiau e, kolegų komentarus. Mes kartu parengsime galutinį tekstą. Dėkoju. Dėkoju, kolega Turmes. Galbūt jūs norite dar pakomentuoti ką nors. Na, sutaupysiu diskusijų laiko kitam klausimui. Puiku, tuomet e, Baigiame e, šią posėdžių dalį laiku. Noriu tik tai priminti, kad e, pakeitimo ter, pateikimo terminas yra 4 gruodžio 12 valanda. Rytoj posėdis 9 valanda, rytoj salė bus 5C3. Dėkuoju visiems už dalyvavimą. Iki pasimatymo.